Buenos días. Bonjour a tous. Buenos días. Muy buenos días. Queridos kolegas. Visiems laba diena, gerbiami kolegos. Kreipiuosi taip pat į visus komiteto narius. Visus sveikinu sugrįžusius po vasaros atostogų. Linkiu visiems sėkmingos darbų pradžios. Džiaugiuosi matydamas jūs šioje salėje. Ir norėčiau pasakyti, kad po vasaros tikiuosi esate pilni polėkio ir pasiryžę sėkmingai dirbti toliau. Tikėkime, kad e, mūsų komitete parlamentinis darbas bus ir toliau intensyvus ir įdomus. Šiandien, be kita ko, turime labai pilną darbo atvarkę, balsuosime, e, nagrinėsime daugybę klausimų ir tiesiog norėčiau priminti tiems, kurie dar neturite atsinešę elektroninių kortelių, pasirūpinkite, kad jas turėtumėte iki balsavimo. Na ir kaip paprastai, e, priminęs apie elektroninės korteles, noriu pasakyti štai, kad dabar turime patvirtinti darbo tvarkę. Ir jeigu komentarų nebus, tai tuomet pereisime prie sezoninių darbuotojų klausimų, tai yra septintasis klausimas. Ir paskui, jeigu prieštaravimų nebus, patvirtinsime šią direktyvą ir tai vyks 1045. Jeigu nebus pakeitimų e, protokolui, kuris jums buvo išdalintas praėjusio posėdžio protokolu, jį laikysime taip pat patvirtintų. Ir paskui. Ir galiausiai norėčiau, kad pras, pradėtume darbą pereidami prie pirmo klausimo, kuris yra labai aktuolus, tai yra kovo su korupcija priemonių rinkinio pristatymas. Norėčiau pasakyti, kad raginu visus pareikšti savo nuomonę. Manyčiau, kad turime pasiūsti aišku signalą uh, tiems, kurie nukentėjo nuo Norvegijoje vykusių įvykių. Liepos mėnesį šią vasarą ten vyko tragedija, mes visi tą žinome. Mes Visi buvome labai nuliūdinti ir pasipiktinę tuo aktu, kurį vykdė šis e, radikalusis ekstremistas. Šis baisus įvykis primena mums visiems, kad gali kartais tekti pasisakyti prieš demokratijos priešus ar turėti įtarimų jų atžvilgių, tačiau paaiškėjo, kad šį baisų išpolį įvykdė radikalusis ekstremistas, kuris sakosi kovojantis už tam tikrą grinos Europos idėją. Ir manyčiau, kad mes turime prieš tą šlikštų išpolį reaguoti labai griežtai, turime likti tvirti, turime, re, turime pasisakyti už demokratinės vertybės, užtikrinti jų gyvendinimą. Įvairovė, demokratija yra tos vertybės, kurias turime užtikrinti. Po šių visų žodžių norėčiau pasakyti, kad taip pat reiškiu užuojautą tiems, kas prarado šiuose žudynėse e, jiems artimų žmonės, reiškiu užuojautą šeimoms, e, kurių nariai žuvo nuo to nusikaltėlio rankos. Ir norėčiau pareikšti Libe komiteto paramą regioninės valdžios struktūroms, kur, nes jos dabar vykdo teisminį tyrimą, atlieka tyrimą, kurio tikslas yra nuteisti šį asmenį e, tam, kad būtų galima tinkamai sureaguoti į polgį žmogaus atėmusio tiek daug gyvybių. Aš manau, kad institucinio dialogo stiprinimas dėl prieglopščio paketo yra svarbus dalykas. Taryba pasiūlys netrukus paskirti pranešėjus artimiausiamis savaitėmis ir norėčiau pasakyti, kad vyko neseniai neformali ministrų taryba, teisingumo ministrai ir vidaus reikalų ministrai pareiškė paramą e, pirmininkaujančiai Lenkijai šiuo klausimu. E, tai vyko Liepos mėnesį, taryba e, priemė domėn mūsų pasiūlymus ir tai buvo iš tiesų e, įdomus darbus. Koordinatoriai turės galimybę diskutuoti šio dialogo rėmose ir paskui vyks mūsų tolesni posėdžiai, mes diskutuosime dėl prieglopščio ir perkelimo paketo ir balsavimas yra numatytas 11 metų spalio mėnesį. Jūs gavote jau preliminarų darbų kalendorių mūsų komiteto 12 metams ir mes norime, kad būtų pasiektas praeitai, kitais metais optimalus darbo organizavimas ir dėl to mes E, remsime visus to žingsnius, kurios darys mūsų administracija ir, ir kurie yra būtini tam, kad galėtume tą strategiją įgyvendinti. O dabar keliaukime prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo ir e, mes perėmėme prie klausimo, kuris yra Europos komisijos kovos su korupcija priemonių rinkinio pristatymas. Kaip žinia, su korupcija stengiamasi kovoti su ES, egzistuoja reikiami dokumentai. Norėčiau priminti, kad birželį buvo priimta komisijos paketas, buvo priimtas komunikatas dėl kovos su korupcija, buvo taip pat priimtas sprendimas e, kur numatytas pranešimo apie korupcijos atvejus mechanizmas, taip pat numatytas pranešimas dėl to, kaip ES gali dirbti Greko grupėje. Tai yra grupė kovos su korupcija valstybių veikiančių Europos taryboje. Europos komisija pabrėžė, kad korupcija brangiai kainuoja mūsų ekonomikai, nuostoliai jos padaryti siekia 120 milijardų eurų per metus, tai sudaro 1 procentą ES BVP Taigi korupcija brangiai kainuoja ES, biudžetas ES patiria nuostolių dėl to ir e, Libė komiteto nariai parodė susidomėjimą šio klausimą, būtent dėl to mes e, e, iškėlėme būtinybę diskusijų šio klausimu plenarinėme posėdėje. Taigi mes laukiame pono Jakobo Boratinskio pristatymo, nes būtent taryba jau yra pasirengusi pateikti siūlymų šiuo klausimu. Ponui Boratinskiu žodis, prašau. Much, Mr. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Norėčiau pabrėžti, kad nuo pat mūsų e, komisijos darbo pradžios pastebėjome, jog parlamentas tvirtai remia komisijos mm, pasiūlymus kovoti su korupcija labai aukštų lygmenių. Turbūt prisimenate viešai klausimą Europos parlamente dėl politikos kovai su korupcija, kuris įvyko prieš metus ir tada komisijos nariai Malmström kalbėjo apie labai išsame studiją ir jos išvadas. Tada ji e, pademonstravo, kokią rimtą žalą kelia korupcija ekonomikai, valdymui ir visuomenės pasitikėjimui demokratinių institucijų galiomis. Kas buvo e, nuspręsta, kokia buvo svarbiausia išvada atlikus tą analizę ir tas išvadas. Mums reikia ne naujų institucijų ir ne naujų teisės aktų, bet kur kas tvirtesnio jau sukurtų taisyklių įgyvendinimo. Per pastarosius 20 metų yra sukurtas kovos su korupcija mechanizmas, remiantis e, Europos e, ir tarptautiniais mechanizmais. Akivaizdžiai pamatėme, kad e, dabar esmė yra kurti ne naujus teisės aktus, bet įgyvendinti tai, kas jau yra priimta. Norėčiau priminti, kad 2009 metais, kai buvo vykdoma Eurobarometro apklausa apie korupciją, daugiau negu 80 procentų visų ES valstybių e, piliečių pareiškė, kad korupcija yra viena rimčiausių problemų jų šalise. Kovos su korupcija paketas priimtas e, Birželio 6 dieną suteikia visą eilę, sukuria visą eilę priemonių, kuriomis ES naudojasi ir turėtų naudotis įgyvendama skirtingas politikos rūšis. O svarbiausia, ten buvo numatyta, kad yra e, pradedama e, skelbti ES kovos su korupcija ataskaita, kurioje būtų akcentuojamos valstybių narių pastangos kovojant su korupcija. Tai e, pratėse Stoholmo programos dvasę. Europos komisija e, E, tada gavo įgaliojimus iš tarybos besvertis e, savo pastangas, savo mm, bandymus kovoti su korupcija ir ieškoti efektyvesnių darbo būdų. Prieš pereidamas prie ES kovos su korupcija ataskaitos norėčiau paminėti porą klausimų, e, kurie dabar labai rūpi komisijai. Pirmiausia, galvojame, kaip e, teismai ir policija galėtų glaudžiau bendradarbiauti e, kovodamos su korupcija, kaip būtų galima modernizuoti e, taisyklės dėl nusikalstamo turto konfiskavimo. Europos komisija dabar ieško naujos juridinės bazės nusikalstamo turto konfiskavimui reguliuoti. Šiuo metu yra tobulinami viešųjų pirkimų įstatymai, renkam, ieškoma galimybių geriau surinkti statistiką apie nusikalstamumą, apžvelgti valstybių narių kovos su sukčiavimu politiką. Bendrai statistikos suderinimas yra labai svarbus. Tai e, leidžia e, ES geriau suderinti kovą su korupcija e, plačiu mas, platesniu mastu ir e, sustiprinti ES įvaizdį pasaulyje iš, iš išornės perspektyvos. Kai e, mes kalbame apie pasitikėjimą ES, turime suprasti, kad visų pirma ES turi dirbti val, savo viduje, kad galėtų pasakyti išoriniam pasauliui, jog ta gera praktika, kuri yra įgyvendinama čia, turi plisti visame pasaulyje, kad būtų didinamas skaidrumas ir gerinama kova su korupcija. Taigi ta ataskaita dėl kovos su korupcija yra naujas mūsų komunikato elementas. Jis dabar leidžia periodiškai vertinti valstybių narių kovos su korupcija pastangas ir pasiekimus. Taip pat e, e, įvertinsime visus veiklos trūkumus ir išsiaiškinsime, kurios kovos su korupcija priemonės turi būti intensyvinamos ir kaip mes galime padėti valstybės narėms. Ataskaita e, bus išsami. Mes e, suprantame, kad e, iš esmės e, viename dokumente negalima įvertinti absoliučiai visko, todėl bus vykdomi dar ir atskiri vertinimai e, visose valstybėse e, tam tikrų atskirų rūšių, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. E, taip pat bus išsiaiškinti atskirų valstybių silpnieji taškai ir tada galvojame, kaip dirbti konkrečiais atvejais. Taigi ataskaita bus bendra ir tuo pačiu atveju specifinė kiekvienai valstybei. Be to, ataskaitoje bus rekomendacijų, kokių priemonių būtų galima imtis ES lygmenių ir konkrečiose valstybėse narėse. Be to, kad bus įvertinama tai, kas jau yra ir pateikiamos rekomendacijos, ataskaita dar palengvis skaitimasi geresnė pra, gerąją praktiką ir tai yra turbūt vienas iš svarbiausių mūsų pasiekimų e, priemus šią ataskaitą. Nuo 2013 metų tokia ataskaita bus kelbima kas dviejus metus ir bus pasinaudojami viena vertus visi įmanomi šaltiniai. Pavyzdžiui, E, stebėsinos mechanizmas Greko, apie kurią kalbėjo pirmininkas, taip pat ESBO, Junktinių tautų konvencija kovai su korupcija. Ta konvencija dabar yra pamažu pradedama peržiūrėti. Tačiau greta šių visų priemonių mes dar labai norėtume, kad mūsų ataskaita e, remtųsi nepriklausomų ekspertų ir vertintojų e, išvadomis stengsime įtraukti skirtingas suinteresuotas pusės, skaitant ir privačių sektorių bei pilietinę visuomenę. Uh, Tuo pat metu mes norėtume, kad e, toks e, mūsų darbo metodas užtikrintų, jog tarptautinių ir Europos e, teisės aktų trūkumai būtų pašalinti ar sušvelninti. Mes e, galvojame apie tarptautinio masto stebėseną, tačiau tuo pat metu galvojame ieškoti skirtingų kitų informacijos e, ir išvadų rinkimo šaltinių. Kita vertus, mes nenorime čia išradinėti dviračio ir nenorime kurti kažkokių kitų mechanizmų negu tuos, kuriuos jau turime, Greko ar SBO pavyzdžiui. Bus organizuojami e, konkretūs e, vizitai į valstybės, atskiras valstybės narės. Suprantame, kad E, nieko naujo išradinėti nereikia, reikia panaudoti tai, kas jau dabar yra sukurta ir e, tik tai galbūt reikėtų ieškoti naujų informacijos šaltinių. Tikimės, kad e, taip mums pavyks išvengti dabartinių kovos su korupcija priemonių dubliavimo. Per diskusiją su visuomenė buvo išreikšta nuomonė, kad e, žmonės bijo, jog vėl skirtingos tarptautinės organizacijos ir ES organizacijos kels tuos pačius klausimus ir mus tarsi tardys apie tai, kas jau yra daug kartų aptarta. Mes suprantame, kad turime naudotis tą informaciją, kuri jau yra. E, pilietinės visuomenės dalyvavimas. Vienas iš svarbiausių projektų čia yra Transparency International, kuria, e, kuris bendradarbiauja su Europos komisija, yra rengami re E, nacionaliniai sažiningumo pranešimai ir ataskaitos kiekvienais metais National Integrity Reports. Be to, Europos komisija yra priemusi ataskaitą dėl ES galimo dalyvavimo Greko sistemoje. Mes norime tik pratesti tai, kas jau yra padaryta iki šiol ir vadovaujantis tą ataskaitą bus suteikta tarybai e, teisė dalyvauti Greko veikloje aktyviau ir kuo geriau e, pasitelkti ES stebėsenos mechanizmus e, tam tikslui. E, taip pat yra rengiama ataskaita dėl kovos su korupcija privačiajame sektoriuje konkrečiai. 2003 metais buvo priimtas pagrindų sprendimas tuo klausimu. Tai tik parodo, kad šio sprendimo įgyvendinimas turi būti sustiprintas, nes taip mes galėsime konkrečiau kovoti su privataus sektoriaus ir privataus sektoriaus juridinių asmenų e, sukčiavimo atvejais. Taigi e, mes dar kartą tarsi inventorizuosime tai, kas jau yra daroma praktiškai. Nekursime naujų įvairiausių e, tarptautinių teisės taisyklių. Mes žiūrėsime, kaip e, E, jau sukurtos taisyklės funkcionuoja praktiškai dabar nacionaliniu lygmeniu. Taigi, e, ką darysime per artimiausius e, mėnesius, nes 2013 jau yra netoli. Gal ne rytoj, bet jeigu norim sukurti gerą ataskaitą, tai turim pasirinkti stiprų pradžios pagreitį ir e, reikia dėti daug pastangų iš šios taskos rengimą jau dabar. Vienas iš e, konkrečių darbų bus e, ekspertų darbo grupės sukūrimas. Ta ekspertų darbo grupė patarinės Europos komisiją ir e, padės rengiant įvairiausias ataskaitos dalis, pavyzdžiui, duomenų surinkimą, konkrečių rekomendacijų kūrimą ES ir valstybėms narėms, ger, leis išsiaiškinti geriausios praktikos metodus ir pasiūlys naujas priemonės. Ši ekspertų darbo grupė bus sukurta viešojo konkurso principu. Tas viešas konkursas bus paskelbtas jau greitai šį rudenį ir norėtume, kad ten būtų surinkti geriausi ekspertai iš skirtingų ES regionų. Žmonės atstovantis skirtingas e, profesinės grupės ir mm, dirbantis korupcijos klausimų iš skirtingų perspektyvų, galbūt iš pilietinės visuomenės ir iš valstybės administracijos perspektyvos, galbūt iš akademinių sluoksnių. E, ta ekspertų grupė e, bus labai svarbi konsultantė, bet ir Europos komisija e, supranta, kad atsakomybė už ataskaitą tenka jai pačiai. Bus sukurtos ir tam tikros gairės viešųjų pirkimų procesams. Ir naujai kuriamas e, tinklas tuo klausimu taip pat galės pasitelkti ekspertų žinias ir tikimės, kad taip e, tuo pagrindu bus sukurtas tam tikras kontaktinių asmenų tinklas visose valstybėse narėse. Daugiausia tai būtų akademikai, tyrėjai, kurie leistų e, surinkti tyriamą informaciją apie skirtingas valstybės narės. Žinoma, informaciją papildysime iš visų kitų e, turimų pranešimų ir ataskaitų. E, svarbi e, ataskaitos dalis yra rodiklių, duomenų surinkimas. Korupcija įvertinti skaičiais yra sudėtinga, nes tai yra turbūt labiausiai paslėptas visuomenėje reiškinys. Sunku jį išmatuoti. Ir per pasarosius 20 metų yra labai aktyviai diskutuojama apie tai, kas, e, kuo būtų galima pasitikėti, kas yra svarbu, kas nėra labai svarbu. Jau yra sukurta tam tikra uh, korupcijos įvertinimo rodiklių sistema, e, kurią e, sukūrė visuomeninės organizacijos, pasaulio bankas dalyvavo labai aktyviai rengiant e, tokį dokumentą. Jis buvo labai reikšmingas. Galvodami apie teisingumo statistiką, teismų statistiką, E, mes suprantame, kad galima surinkti duomenys apie sulaikimus, konfiskavimus ir panašiai. Tie faktai būtų svarbus taip pat, tačiau tik jų nepakanka. Tas darbas bus labai sunkus ir suprantam, kad e, čia pasitelksime ekspertus e, taip pat. Kaip jau sakiau, dabar mes rengiamės prisijungimui prie Greko dabar Aš girdėjau, kad buvo daug e, parlamentarų, kuriems tas klausimas rūpėjo, bet dabar jau artėjau prie savo pasisakymo pabaigos ir galiu tik pasakyti, kad tikimės, jog Europos parlamentas ir jūsų komitetas, Lyve komitetas šiame procese mus parems. Aiškiai matėme, ko mums reikia. Reikia geresnio turimų teisės aktų įgyvendinimo, todėl ta ataskaita, apie kurią aš kalbėjau, suteiktų galimybę pasinaudoti, e, suvienodinti ES standartus ar naudotis vienodais svertais, vertinant padėtį skirtingose šalise. Tokia ataskaita, žinoma, yra sveikintinas žingsnis ir e, mes tikimės, kad ji sukels susidomėjimą tų asmenų, kurie nori propaguoti efektyvę kovą su korupcija politiką tiek ES lygmenį, tiek atskiriuose valstybėse narėse. Taigi tikimės, kad jūs e, mus paremsite. Ir e, mielai, berengdami tą sąskaitą, mes su jumis dar kartą sutiksime ir e, pristatysime naujausią informaciją. Ačiū. Thanks. Dėkuoju komisijos atstovui už tai, kad jūs pristatėte mums kovos su korupcija paketą. Ir prieš pradėdami diskusiją galėtume paklausti komisijos atstovo, tarybos atstovo, ar jis norėtų ką nors pasakyti tarybos vardu. Ne? Gerai. Tuomet pradedame diskusiją. Ir Pirmiausia, pastebėjau pono De Jong ranką. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galime komitete aptarti šį paketą. Aš manau, kad kovos su, su korupcija politika yra labai svarbi, yra viena svarbiausių sričių. Ir aš galiu Jums paminėti tik tai vieną svarbų pavyzdį, tai yra tai, kur šiuo metu užsieima Eurojustas dėja mano tautietis, dirbdamas Europolė, darė viską, kad tik tai pagerintų savo materialinę padėtį ir dėl to galima tik apgailestauti, bet tai yra akivaizdus korupcijos pavyzdys. Antra, šią vasarą per vasaros atostogos, kurios buvo labai ilgos, pastebėjome, jog Yra nemažai korupcijos ir ES e, valstybių narių vyriausybėse. Jūs stebėjote diskusijas dėl euro, dėl Graikijos krizės, dėl to, kas vyksta Ispanijoje, Portugalijoje ir Italijoje. Tai tikriausiai pastebėjote, kad e, be kitų problemų akivaizdu, jo korupcija yra vienas iš svarbiau, viena iš svarbiausių e, tolesnės ekonominės raidos kliūčių ir galėtume kalbėti apie korupciją ir eurozonos krizės kontekste. Taigi, būtent dėl šių priežasčių aš džiaugiuosi, kad komisijos narė ponė Malstrom ėmėsi šios iniciatyvos. Įvyko neformalų susitikimai su komisijos atstovais, mes buvome susitikę su komisijos nariu. Su juo buvo susitikę keli kolegos, uh, Ir mes pateikėme savo mintis, e, jas išdėstėme veiksmų plano pavydalu. Ir matau, kad komisija atsižvelgia į mūsų pastabas, dėl to labai džiaugiuosi. Be abejo, parlamentas nuolatos nekantrauja. Bet taip yra dėl to, kad šis klausimas yra labai aktuolus, e, ypač mums e, tiems, kurie rūpinasi teisingumo klausimais. Bet kaip ir minėjau, korupcija taip pat yra aktuali tema, kai kalbame ir apie ekonomiką. 2013 metais jūs ketinate paskelbti ataskaitą, kurioje bus pateiktos rekomendacijos. Aš manau, kad tai yra pernelik vėlai. Reikės laukti pernelik ilgai. Aš manau, kad tam tikrose srityse komisija galėtų parengti tarpinę ataskaitą. Arba galėtų padaryti bent jau kažką tam, kai kuriuose srityse. Tai būtų labai sveikintinas žingsnis. Antras dalykas, aš manau, kad yra Dar vienas rytis, kuri yra labai svarbi iš vidaus rinkos perspektyvos. Per pastruosius metus pastebėjome, jog kompanijos, kurios dirba ES ir kurios e, užsima kišininkavimu, e, ypač kai vykdo sandorius su trečiosiomis šalimis, turėtų būti nubaustos. Mano šalis Niderlandai teikia pirmenybę tam, kad būtų e, nubausti tarptautinių bendrovių atstovai. Mes tą matėme ir su Shell, ir su kitomis kompanijomis. Ir Bet dėja, ne viskas yra tobulai. Žinome, pažiūrėjau, apie tai, kai buvo bandoma pabirkti Lenkijos ligoninių darbuotojus, o Niderlandų vyriausybė apie tai žinojo ir pasakė, kad tai yra jų vidaus reikalas. Aš džiugiuosi, ponė pirmininkė, kad galėsiu šiandien jums leidus paskelbti, kad įvyko, įvyks du renginiai. Rugsėjo 22 dieną įvyks apskritos stalo diskusija, kurioje dalyvaus Transparency International ir mes aptarsime e, Tarptautinių kovos su korupcija konvenciją ir manau, kad ponia Malstrom turėtų uh, būti įgaliota komisija pareikalauti, kad visos e, atitinkamos tarnybos praneštų apie tai, kaip e, e, vykdomas darbas įvairiuose sritise gyveninant šią konvenciją, nes yra vėluojama šiuo metu. Kartu su vystimosi komitetu ir su AFET komitetu mes rengėme vizitą į Nigero upės e, deltą, tam, kad mes galėtume pamatyti, kaip ten elgėsi naftos bendrovės, kaip kovojama ar su korupcija ir kaip tarptautinės bendruomenės atstovai, tarp jų ir Europos Sąjunga ir atskirios Europos Sąjungos valstybės narės padeda naftos bendrovėms ir kaip uh, uh, persekioja tuos, kurie yra implikuoti korupcija. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime išsamei ištirti situaciją. Ir manau, kad komisijos narė ponė Malstrom ir mūsų komitetas turėtų tikrai įsitraukti į šios delegacijos darbą. Nors atrodo, kad jis nėra tiesiogiai susijęs su mūsų įgaliojimais. Ana Gomes. Eu quero também agradecer ao representante da Comissão pelo, pelo trabalho feito. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums už Jūsų darbą, dėkoju už tai, ką Jūs padarėte ir dėkoju už tai, ką dar padarysite. O tesdama tai, apie ką kalbėjo kolega, Aš norėčiau taip pat e, pasakyti, kad 2013 metai yra e, netinkamas terminas. Šis klausimas yra labai aktualus ir turėtume pareikalauti, kad ataskaitos būtų parinktos kuo skubiau. Jos gali būti tarpinės ir gali, e, gali būti skirtos pačioms svarbiausioms sritims. Turime pagalvoti apie viešuosius pirkimus, apie tai, kas vyksta privačiam sektorėje Ir yra įvairiausių priemonių, kuriamis mes galėtume pasinaudoti. Ir manau, kad šis darbas yra labai svarbus mūsų komitetui. Mes žinome, kad korupcija labai svariai prisidėjo prie dabartinės ekonominės krizės. Iš esmės galime būtų pasakyti, kad ši krizė yra korupcijos išprovokuota krizė. Ir korupcija iš tikrųjų išsikerojo kai kuriuose šalyse ir ji tapo net sisteminių pobūdžio. Taip įvyko ir mano šalyje, ir Graikijoje. Tačiau kartu reikėtų suprasti, kad kad nuo korupcijos kenčia ne vien tos šalis, kuriuoms prireikė Europos Sąjungos pagalbos. Tai nėra vien Airija, Portugalija ar Graikija, yra ir kitų šalių, kuriuose korupcijos reiškinys tikrai uh, yra aktualus. Jau buvau minėta, kad e, ir tarptautinių mastų veikiančios bendrovės labai dažnai dalyvauja korupcijoje. Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo atvejas, kai buvo perkamos, perkami povandeniniai laivai ir juos perkant ne, buvo, viena Vokietijos bendrovė elgėsi tikrai neteisėtai. Europos Sąjunga plėtoja įvairiausius ryšius su trečiosiomis šalimis ir Todėl mūsų komitetas e, kartu su kitomis institucijomis turėtų daryti viską, kad būtų mažinama korupcija tose šalise. Turime panagrinėti, kur yra įsikūrusios offshore'inės bendrovės, kur veikia mokestiniai rojai. Kadangi mes visi suprantame, jog mes nesugebėsime uh, veiksmingai kovoti su korupcija, jeigu neįtrauksime šį darbą trečių šalių vyriausybių ir jeigu nepanaikinsime e, mokestinių rūjų. Jungtinė karalystė, pavyzdžiui, neseniai pasirašė labai svarbų sustarimą dėl mokesčių vengimo su Šveicarija. Ir dabar tos bendrovės, kurios turi savo, laiko savo sąskaitas Šveicarijoje, uh, turės deklaruoti visas jose esančias lėšas ir turi, privalės mokėti mokesčius Junktiniai karalystiai. Tokį sustarimą yra pasirašiusi ir Vokietija. Kai kovojame su korupcija, turime išnagrinėti mūsų santykius su trečiomis šalimis. Dar vienas svarbus šio, šio klausimo aspektas yra Junktinių tautų konvencija. Yra, pavyzdžiui, dar vienas e, kriminalinis reiškinys, kai žmonės sukaupė didžiulius turtus, tai akivaizdu, kad jie yra sukaupti neteisėtai. Turėtume ištirti ir tokius atvejus. Be to turime apsaugoti ir tuos, kurie praneša apie korupcijos reiškinius. Portugalijoje, pavyzdžiui, yra, yra viena moteris, kuri informuoja įvairias e, įstaigas apie korupcijos atvejus, tačiau jai nesuteikiama yra pakankamai paramos. Reikia gerai viską ištirti. Pavyzdžiui, atvejis su. O, sutartimi dėl povandeninių laivų pirkimo buvo pradėtas tirti Portugalijoje, tačiau tyrimas nebuvo baigtas dėl to, kad e, viskas buvo atiduota į Vokietijos teisėjas saugos rankas. Tačiau tai užsitėsi jau per daug ilgai. Negalime dviejų metų skirti dokumentų tyrimai. E, greičiau reikėtų galvoti apie pažeidėjų patraukimą baudžiamojo atsakomybėn. Todėl reikėtų pagreitinti visus tyrimus. Aš atsiprašau, kad aš turiu nutraukti šį posėdį, e, jūsų pasisakymą, e, bet pirmiausia, aš galiu priminti, pirmiausia turėjau pasakyti posėdžio pradžioje, kad tu sveikinu jūs sugrįžus, kad smerkime Norvegijos įvykius ir turime būti pasirengę balsavimui 10.45, nes nepamirškit, kad kai kurie parlamentarai meta kitus darbus ir ateina čia būtent balsavimui 10.45 tiksliai, todėl mes vėluoti negalime. Todėl prašyčiau e, labai atidžiai, labai e, pagarbiai elgtis ir baigti kalbėti iki to laiko, kad mes baigtume darbus iki 10.45. Todėl prašyčiau e, nepamiršti, kad turite nedaug laiko pasisakymams. Sąrašas norinčių pasisakyti yra labai ilgas ir prašyčiau jūsų e, kalbėti kuo trumpiau. Ponas Kirkop. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai įdomus buvo komisijos pasiūlymai, tačiau šiuo konkrečiu atveju mums reikėtų taikyti nulinės tolerancijos požiūrį. Mes, parlamento nariai, turim savo taisyklės ir savo reglamentus ir aš labai griež... džiaugiuosi, kad sugriežtinta tos taisyklės buvo mūsų veiklai. Ir suprantama, mes pirmiausia turim pradėti dirbti savo kieme, kaip e, išrinkti visuomenės atstovai. O kai kalbam apie tai, ką komisija bando čia aptarti, tai turim prisiminti, kad dėja daugelėje valstybių narių korupcija dar egzistuoja. Neseniai Junktinėje karalystėje buvo priimtas naujas kišininkavimo įstatymas. E, tai žinau, kad kitos valstybės narės tą patį daro. Junktinė karalystė reguliuoja net santykius tarp mūsų bendrovių ir užsienio jų filialų ar partnerių. Aš e, manau, kad Britanija tokiu būdu parodė labai gerą pavyzdį tarptautinės prekybos rytyje. Deja, aš pastebiu, kad per pasarosius dešimt metų pažangos nebuvo padaryta daug. Europos komisija savo pranešime ir ataskaitoje sako, kad greičiau ne teisės aktų trūksta, bet jų įgyvendinimas yra nepakankamas reikėtų galvoti, kaip geriau, operatyviau įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus. Pirmininkė, ką reikia daryti, kad rastume daugiau politinės valios toms problemams išspręsti. Olandijos televizijoje neseniai buvo uh, parodytas dokumentinis filmas apie naująją mafiją. Ir ten buvo rodoma, kaip ES fondai yra Bulgarijoje naudojami kanalizacijos sistemai, kabutėse tvarkyti. Iš tiesų tie pinigai nuplaukia į visai, kitus, visai kitiems tikslams Ir būtina, kad komisija taip nesielgtų, kad komisija mm, neleistų taip elgtis. Todėl e, būtina užtikrinti akylų stebėjimą. Pirmininkė, korupcija turi labai aišku apibrėžimą. Aš teisininkas, kaip ir kiti parlamento nariai, čia žinome, kad toks apibrėžimas egzistuoja. Tačiau nepamirškime, kokia veikla iš tiesų įeina į tą apibrėžimą. Pirmininkė, jūs kaip ir aš žinome, kad ten yra e, dalykų, kurie mums netrodo priimtini. Pagalvokime apie tai, kaip elgesi ES institucijos tarpusavėje. Ne visada pinigai yra panaudojami taip, kaip reikėtų. Todėl reikėtų, kad mūsų pareigūnai e, tai įvertintų objektyviai. Ir mes negalime korupcijos klausimų e, drakoniškomis priemonėmis ir įstatymais nustatyti. Turime ieškoti uh, E, tobulo elgesio pavyzdžių tarp ES institucijų. Europos komisija negali toleruoti jokių pažeidimų tarpusavio, institucijų tarpusavio santykių. Uh, yes, think... Pone Vėver. To, to... Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, gera mintis yra e, iškelta, kad reikia toliau dirbti korupcijos klausimų, parengti komisijos komunikatą. Nors ir aš pati turiu e, komentarų iš savo pusės. Matau, kad komisija daugiausia dėmesio skiria didelės ataskaitos rengimui ir paskelbimui. Toje ataskaitoje būtų įvertinama padėtis susidariusi skaisose valstybėse narise. Puiku, bet ar ta ataskaita yra reikalinga? Sakoma, kad ji reikalinga tam, kad e, ją paskelbus būtų numatyta visa eilė naujų kovos su korupcija priemonių, veiksmų. Šiuo požiūriu aš nemanau, kad e, ta ataskaita bus toks realus įvertinimas. Ar nereiktų daugiau dėmesio skirti tikslams, e, apibriežti tai, ką mes norime padaryti ir kokius žingsnius reikėtų imtis toliau. Aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Kirchopas, bet aš nesutinku su tuo, kad mes Europos Sąjungoje turime griežtinti savo taisyklės, tarsi mes būtume nesažiningi. Aš manau, kad kovojant su korupcija, pirmasis žingsnis yra skaidrumo užtikrinimas. O problema yra ta, kad ES viduje to skaidrumo ir net mūsų parlamente jo trūksta. Nebebūkim dviveidžiai ir pripažinkim, kas iš tiesų egzistuoja, kokios taisyklės yra taikomos mums. Neseniai e, nuskambėjo tas didžiulis skandalas, į e, kurį buvo įsivėlę mūsų kolegos, e, paėmė kyšius iš e, tam, tikrų, e, tam tikro laikraščio žurnalistų. E, tie žurnalistai apsimetė, kad jie yra lobistai, bet e, mes, dirbdami čia, turime suprasti, ką reiškia e, deputato vaidmuo. Be to, e, prisiminkime, kad parlamente yra daug žmonių, kurie yra įvairių bendrovių valdybose ir gauna pajamų iš ten. Ir kaip ponas Kirko pasakė, kažkas čia yra ne taip. Galbūt e, tai nėra grina korupcija, bet neturėtų taip būti. Taigi, siekdami skaidrumo, bent jau per savo kadenciją mes turėtume e, atvirai pasakyti, ar yra tokiu atveju ar ne. Nes jeigu mes to nedarome, tai taikome tiesiog dvigubus standartus, aš taip galvoju. Europos komisija sakė, kad egzistuojančios kovos su korupcija priemonės privačiajame sektoriuje E, taip pat e, bus apžvelgiamos, bet komisija labai nedaug paminėjo politinę korupciją. Manau, kad bent jau šiais laikais Europos piliečiai turėtų turėti galimybę suprasti, kad politikai labai griežtai vertina e, poreikį kovoti su korupcija. Taip pat reikėtų taikyti griežtesnės taisyklės dėl politinių partijų finansavimo, dėl lėšų panaudojimo per rinkimų kampanijas ir panašiai. Tik taip mes būsim sąžiningi ir galėsime atvirai sakyti, kad iš tiesų kovojame su korupcija. Dėl viešųjų pirkimų. Aš manau, kad ES viešųjų pirkimų politika šiuo metu yra per daug silpna. Ir bent jau šiame sektoriuje mes galėtume sukurti labai griežtas taisyklės. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Pone Monika Makovei, prašau. Dėkuoju, pone pirmininkė. Noriu paremti antikorupcinę politiką, kurią ketina vykdyti ES. Pirmą kartą mes bandome imtis šių veiksmų, nes prieš tai tuos veiksmus vykdė labiau valstybės narės. Aš norėčiau matyti stiprų kovos su korupcija mechanizmą, kuris pradėtų veikti ir kuriuo galėtume remtis. Matau, kaip svarbu yra kovoti su korupcija, turėti tam reikiamų priemonių, nes korupcija yra tas dalykas, kuris neša mums nuostolių, tai leidžia neteisingai panaudoti ES pinigus, kurie šiaip jau iš esmės yra mokesčių mokėtojų pinigai ir be abejo iš dalies korupcija privedė prie tos krizės, kurią dabar pergyvename. Taigi yra visai lė priežasčių tam, kad būtume labai griežtai nusistatę korupcijos atžvilgių ir kad dirbtume šiuo klausimu ES lygmeniu. Aš taip pat norėčiau priminti visiems ir padėkoti parlamento kolegoms už tai, kad e, tiems, kurie dirbo, kad, Europ, kad ši politika, ko su korupcija politika būtų vykdoma ES lygių, buvo priimti tam tikri sprendimai ES parlamento lygmenių šiuo klausimu ir tai davė pagrindą vystyti kovos su korupcija mechanizmą ES lygių. Europos komisija rengia šias priemonės ir manyčiau, kad šios rengiamos priemonės yra geros. Reikėtų susitelkti prie esminių dalykų, o tai yra pirmiausia antikorupcinių įstatymų tinkamas įgyvendinimas. E, valstybės narės turi gerų įstatymų, gal ne visos, bet tų įstatymų esama, o tų teisės aktų įgyvendinimas yra esminis dalykas. Pavyzdžiui, e, toks dalykas kaip neteisėtai įgyto turto konfiskavimas, tinkamas tų teisės aktų gyventinimas būtų didžiulis žingsnis pirmin kovojant su korupcija. Noriu padėkoti Europos komisijai, raginu visus kolegas toliau dirbti šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi kalbėjo iki šiol kolegos, e, paminėjo labai teisingus dalykus. Gaila, kad nesulaukėme tarybos komentarų šiuo klausimu, nes jau buvo pasakyta, kad svarbiausi dalykai, kuriuos paminėjo e, komisija, rodo, kad trūksta valstybių narių politinės valios e, dirbti su šią sudėtingą problemą. Kaip ponia Makovei sakė, gyvendinimas yra svarbiausias dalykas. Ekonominiai, politiniai ir teisiniai aspektai yra labai svarbus. Uh, Štai šis klausimas taip pat yra susijęs su žmogaus teisėmis, nes korupcija paneigia svarbiausias žmogaus ir individuo teisės. Mes sulaukėme e, Europos komisijos komentarų, tame tarpe ir komentarų apie tai, kad sunkiai yra gyvendinami kovos su korupcija teisės aktai. Tai buvo prieš keletą metų, taip yra dabar. E, yra priimtos tarptautinės konvencijos ir norėčiau paremti savo kolegą poną Kirkop. Jis paminėjo Junktinėje karalystėje priimtą kovos su kišininkavimu teisės aktą. E, Junktinė karalystė yra viena iš septynių valstybių, kuri neratifikavo Europos tarybos konvencijos dėl uh, korupcijos. Uh, aš manyčiau, kad svarbu kad daug kas keistųsi šioje srityje, kad Europos parlamento nariai pasakytų savo poziciją šio klausimą. Žinome, kiek brangiai kainuoja korupcija, kokį didžiulį poveikį jinai turi. Visą tai e, rodo, kad trūksta politinės valios kovojant su ją. Timoti teisingai paminėjo, kad svarbu turėti tinkamas programas tam. Na, stebina tai, kas vyksta ir būtent dėl to Tenka pasakyti, kad gaila dėl to, kad taryba nepateikė reikiamo pareiškimo, reikiamo nuomonės išdėsimo, kur atsispindėtų 27 valstybių narių pozicija. Na, būtų gaila, jeigu sustotume pradėję eiti šiuo keliu ir šis klausimas nebūtų tinkamai išnagrinėtas. Baudžiamuosios teisės vienas iš objektų taip pat turėtų būti korupcija ir čia turėtume laikytis labai griežtos pozicijos. E, svarbu, kad būtų tinkamai dirbama su kitų šalių atstovais, kad būtų laikomasi labai griežtos pozicijos atžvilgių tų, kurie yra įtariami korupcija. Tam reikalingi teisės aktai. Taip pat reikėtų turėti teisės aktus, kurie leistų vykti abipusio pasitikėjimo priemonės. Tačiau E, štai kaip turėtų būti. Aš manyčiau, kad turėčiau pasitikėti visiškai kitos valstybės narės e, teisinė sistema, e, tikėti, kad ši valdžia nėra korumpuota, kad, gal, kad tikėčiau, kad ten vykdomi ir priimami teismų sprendimai yra teisingi. Kovoje su organizuotu nusikalstamumu, kovoje su žmog, prekyba žmonėmis E, tos priemonės kovos su korupcija taip pat yra esminis dalykas, nes čia labai dažnai policija e, būna papirkinėjama, kai priekiautojai žmonėmis e, stengiasi policijos pareigūnus papirkti. Maničiau, kad galiausiai taryba šiam klausimui numatys reikiamą vietą, svarbę vietą ir pateiks savo nuomonę. Mes remiame ES pranešimo apie korupcijos atvejus mechanizmą. Mes tikimės, kad bus reik, surasa reikiama pusiausvyra. Ir manyčiau, kad negalima leisti, kad korupcija taptų barjeru santykių tarp valstybių vystimų, prekybos santykių plėtojimui. Uh, Maničiau, kad didesnis pasitikėjimas yra reikalingas, o valstybės narės regis kol kas nėra pasirengusios šio klausimo kelti. Maničiau, kad čia svarbu iškelti tą abipusio pasitikėjimo klausimą, tuo pagrindu, kurį patys savo esame susikūrę. Dėkoju. Ačiū, ponas Albrecht. Yes, much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu tam, kas buvo pasakyta kolegų Žalieji nulatos reikalauja, kad būtų geriau gyvendinamos kovos su korupcijos taisyklės ir aš manau, kad dar kartą mes galime tą patį pakartoti. Visos partijos, visos frakcijos sutarė, kad kova su korupcija yra mūsų prioritetas, kuris tapo dar aktualesnis, kadangi, kaip jau buvo paminėta, korupcija kenkia teisės viršinybės principo taikymui ir jeigu mes nesugebėsime išnaikinti šio reiškinio, tuomet susitursime su labai rimtomis problemomis kituose sektoriuose. Taigi aš manau, kad labai, tai yra labai svarbus, labai aktuolus klausimas. Aš pritariu ponui De Jong ir taip pat manau, kad mes turėtume dirbti sparčiau, sparčiau nei yra siūloma ir manau, kad būtų puiku, jei galėtume pradėti darbą jau dabar kad, kad pradėtume jau dabar reikalauti, kad būtų geriau gyvendinamos uh, kovos korupcija taisyklės. Dėl policijos ir teisės saugos e, pareigūnų aš manau, kad e, reikėtų ir, ir šioms struktūroms padėti, ypač kovojant su organizuotų nusikalstamumu bei ekonominiais nusikaltimais. apie tai, kad kova su korupcija yra mūsų prioritetas, reikia nepamiršti iš tuomet, kai bus skirstomi pinigai, kai bus kalbama apie tai, kam kiek, kokiu priemonių reikia ir kiek reikia pinigų šioms priemonėms įgyvendinti. Kaip ir sakė ponas Kirchopas, iš esmės naujų priemonių mums nereikia, mums tiesiog reikia tinkamai pasinaudoti jau tomis priemonėmis, kurias turime. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kokias priemonės jūs išskirtumėte kaip svarbiausias. Ir taip pat norėčiau išgirsti iš tarybos, ar jie yra pasiryžusi atsižvelgti į mūsų prioritetus, kai bus rengiami kiti svarbus dokumentai ir darbo planai. Neturėtume dėlsti, turėtume imtis darbų dabar. Dėkuoju. Lui Mišelis. Oui, Pone pirmininkė, labai trumpai. Aš aišku galėčiau pritarti tam, ką kalbėjo kolegos, tačiau diskusijos turės dar kartą mums padėti grįžti prie šių iškeltų problemų. Noriu pasveikinti komisiją ir ponę komisarę Malstrom iškėlusių šią iniciatyvą. Tema aišku bus sudėtinga, nes kai matome, kiek mažą entuzijazmą rodo kai kurios valstybės narius ratifikuoti tas minimales konvencijas, kurios pradėtų bent jau parodyti minimumą politinės valios kovoti su korupcija. Turime septynias valstybės narės, dvylika valstybių narių iš 27, kurios nepasirašė papildomų e, Europos tarybos reikiamo e, protokolo. To, kai kurios nepasirašė konvencijos e, primtos esbo. Reikia pasakyti, kad svarbiausia problema yra politinės valios tokaus problema. Norime mes to ar ne, ji tokia yra. Tad noriu pritarti kolegiai Sarai tema yra tikrai labai svarbi, žinome, kokia yra aktuali, o taryba nesako šiuo klausimu nie žodžio, tuo tarpu kaip priešingai e, taryba turėjo pasinaudoti šią galimybę politinių požiūrių aukštai šį klausimą iškelti. Na ir dar vienas svarbus dalykas. Reikėtų tam tikros dinamikos, politinės dinamikos, reikėtų numatyti taip pat atgrasos priemonės. Uh, Ir šio pranešimo rezultatas turėtų būti tas, kad būtų įvardintos tos valstybės, kurios netinkamai dirba kovos su korupcija srityje. Norėčiau paminėti dar porą dalykų, labai trumpai. Būtų e, įdomu, jeigu komisija pateiktų sąrašą, ką į mano esant geriausią praktiką kovojant su korupcija atskirose valstybėse narėse. Pone Weber kalbėjo apie politinių partijų finansavimą. Aš galiu pasakyti, kad kai buvo uždraustos e, politinėms partijoms dovanos mūsų šalyse, kurias teiktų įmonės, e, tenka konstatuoti, kad tenka mažiau skirti pinigų rinkiminėms kampanijoms ir rezultatų šio būdu kovant su korupcija buvo pasiekta tikrai labai reikšmingų. Nes e, mes žinome, kad politinių partijų finansavimas, kai tą finansavimą teikia įmonės, yra didžiulis korupcijos šaltinis. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, yra štai kas. Nesuderinamumo savoka tarp privačių ir valstybinių, valstybės tarnybos pareigų. Pone Weber kalbėjo apie, apie atskaitomybę Europos parlamento nario ir valstybės tarnybos darbuotojo. Aš manyčiau, kad atskaitomybė turi būti užtikrinta, turime atsargiai vertinti šios klausimus, jie yra sudėtingi, lengva dirbti jais nebus. Tačiau manyčiau, kad apie gerą praktiką kalbėti yra būtina. Aš manau, kad mm, būtinybė ir prievolė politikams ir sprendimų prieėmėjams ir aukštas pareigas užimantiems valstybėms, valstybės pareigūnams teikti deklaracijas e, metinės apie jų turtą ir pajamas nėra kažkoks bereikšmis popierėlis. Priešingai, tai yra labai svarbus dokumentai. Uh, padedantis kovoti su korupcija. Tačiau visa tai turės prasme tik tada, jeigu galiausiai atlikus visą šį darbą komisija galės pateikti konkrečias rekomendacijas, kurias turėtų gyventinti valstybės narės. Ir tuomet be abejo teks diskutuoti dėl šitų konkrečių siūlymų, kuriuos teks vėliau įgyvendyti. Ir paskutinis dalykas, norėčiau konkrečiau išgirsti apie tai, kaip pilietinė visuomenė bus įtraukta į šios veiksmus. E, kas yra laikoma pilietinė visuomenė taip pat šiuo konkrečiu atveju. Akivaizdu, kad čia mes nekalbame apie tas priemonės, kurios bus skirtos pirmiausia kovoti su politika apskritai. Aš atidžiai stebiu šios klausimus, nes kuo labiau e, ta politinė apatija yra maitinama, tuo labiau nukenčia demokratija ir, skran, ir skaidrumas. Ačiū, kolega Bronks. Uh, Ačiū. Korupcija yra vienas iš tų reiškinių, kuriam visi visame pasaulyje prieštarauja. Taigi galima būtų pamanyti, jog galime pritarti visoms priemonėms, kurios skirtos kovai su korupcija. Tačiau aš manau, kad šiuo atveju reikėtų užduoti du klausimus. Kodėl ES ir, e, ir komisija mano, jog e, joms geriau pavyks kovoti su korupcija nei valstybėms narėms, kurios puikiai išmano savo šalies specifiką ir kurios e, labiau. Uh, uh, geriau žino, kaip galima būtų kovoti su šia, kor, su šia korupcija. Jeigu jos nesugeba to daryti, tai galbūt problema yra pačioje vyriausybėje. Antras dalykas, komisija pasakė, kad nereikia naujų, pri, naujų teisės aktų ir naujų institucijų. Tačiau aš įtariu, kad galiausiai įvyks kitaip. Aš įtariu, kad šis paketas tikrai nepa, nepadės mums sumažinti korupciją, o tik tai dar labiau sustiprins ES e, e, gniauštus. Dėkuoju. Kai kas užsirašė kalbėti, tačiau aš manau, kad jie išėjo iš salės, taigi dabar galiu suteikti žodį dar kartą komisijos atstovui. Uh, ir galbūt tarybos atstovų, jeigu jis norės ką nors pasakyti. Pirmiausia, taryba. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimieji komiteto nariai, aš norėčiau Jūs patikinti, kad vidaus reikalų ir administracinių reikalų ministras galės rugsėjo 14 dieną plenarinėme posėdėje atsakyti į visus jūsų klausimus. Jums apie tai pranešė pirmininkas. Dėkuoju, dabar komisijos atstovai žodis. Ačiū, labai Jums dėkuoju, mums buvo labai malonu išgirsti Jūsų šiltus žodžius. Džiaugmės, kad Jūs esate patenkinti komisijos darbu, tai yra puiku. Apie ataskaitą norėčiau kai ką pasakyti ir apie tai, kada jos bus teikiamos. Komisijoje be abejo taip pat manoma, jog veiksmų reikėtų imtis nedelsant. Tačiau suprantame, jog ataskaita, ataskaitas rengėme ne vien tam, kad jas parengtume. Ataskaita yra priemonė, kuri turėtų paskatinti tolesnius žingsnius. Joje turėtų būti išdėstyti geriausios praktikos pavyzdžiai, pateiktos priemonės, kurios galite būtų naudingos. Ir ataskaita turėtų atkreipti mūsų dėmesį į tai, apie ką gal jau buvo rašyta kitose ataskaitose, bet e, e, ko mes iki šiol dar neįgyvendinome. Ir šioje salėje šiandien jūs tik mus tik tai girėte, tačiau mes girdėjome ir kritikos iš kitų šaltinių. Pavyzdžiui, mūsų klausė, ką mums reikia dar papildomo ataskaitų, kadangi jau ir taip rengiame jų labai daug. Tačiau aš manau, kad ši ataskaita turėtų būti visiškai kitokia. Ji turėtų įtikinti visus, kad e, ji sukuria pridėtinę vertę. O tam, kad galėtume šią ataskaitą parengti taip, kaip mes ją įsivaizduojame, tam mums reikia laiko. Mes turėtume iš tikrųjų viską įvertinti. Reikia viskam uh, gerai pasiruošti. Mes manome, kad taip pat svarbu yra ne vien parengti ataskaitę, bet ir suprasti, jog pats jos rengimo procesas taip pat gali būti vertingas ir naudingas. Ir todėl kitais metais mes ketiname uh, surenkti e, kelis konsultacinio pobūdžio susitikimus, susitikimus, kurio, kurių metu bus siekiama surinkti informaciją ne tik Bruselėje, bet ir valstybėse narėse. Ir mes be abejo tikimės, kad ir Europos parlamentas parems šiuos mūsų, šias mūsų pastangas. Mes visuomet esame pasirengę atvykti pas jūs ir jums papasakoti apie tai, kuo šiuo metu užsiimame. Bet supraskite, kad mes tiesiog nenorime parengti skubotos ataskaitos, kuri būtų netinkamos kokybės. Dėkuoju. Kaip minėjau, mes pakeitėme darbo tvarkę. Darbo tvarkę. Taigi dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto prie trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygų. Mūsų pranešėjas yra Klodas Moraes ir jam dabar ir suteiksiu žodį tam, kad jis e, pradėtų diskusiją dėl 217 pakeitimų, kurie buvo pateikti pranešimo projektui. Be to, šis pranešimas rengiamas kartu su uh, moterų teisų komitetu, ponia Antigulio Papandopolo, užsima šio klausimu, bet pirmiausia išklausysime pono Morais, po to komisijos atstovų bei pirmininkaujančios Lenkijos atstovų ir po to įvyks trumpa diskusija. Taigi aš tikiuosi, kad taip mes galėsime viską greitai baigti, tam, kad pradėtume balsuoti jau pusė vienuolikos. Taigi, ponas Morais. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad balsuosime. Da, E, be 15.11. Taigi aš stengsiuosi kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau priminti kolegoms, kad mes svarstame šį dosiją jau ne vieną kartą, dar prieš vasaros atostogas. Ir aš esu labai dėkingas šešėliniams pranešėjams už tai, kad diskusijos, diskusijose jie dalyvavo tikrai vadovaudomisi atvira dvasia. Ponas Mulder, ponia Argentinė, ponas Kirkhop ir ponas Ernst. Ir šiandien pranešėjai pateikti 217, pateikti 217 pakeitimų. Ir užimtumo komitetas pateikė 131 pakeitimą. O, o ponas e, Koferati yra pranešėjas užimtumo e, reikalų komitete. Aš su juo bendradarbiauju labai glaudžiai. Ir dabar galiu apie pakeitimus štai ką pasakyti. Iš esmės. Uh, E, pakeitimuose kalba apie dvi temas. Pirmiausia, Kalbama pakeitimas apie tai, jog būtina uh, sustiprinti jau dabar esantį uh, migracijos reiškinį ir kuo geriau apsaugoti sezoninius darbuotojus. Tai yra viena tema. Antra tema yra tai, kad ES darbo rinkos kontekste uh, kalbėti apie visus šios klausimus nėra lengva. Kai stengiamės stabilizuoti bet ką darbo rinkoje, ypač kai kalbame apie ne ES piliečius, tuomet visuomet iškyla nelegalios migracijos ir jos e, kontrolės klausimas. Visi suprantame, kad reikia surasti tinkamą pusiausvirą tarp visų galimų nuomonių. Kita trečiadienį vyks šešėlinių e, pranešėjų susitikimas. Ir jei jums pasirodys, kad aš kažko nepaminėsiu, priminkite man apie tai, e, atkreipsite į mano dėmesį ir mes galėsime tai plačiau aptarti šio trečiadienį. Dabar sektoriai, kuriems bus taikoma ši direktyva. Mes manome, kad žemės ūkis, sudininkystė ir turizmas turėtų būti pagrindiniai sektoriai, kuriems e, būtų taikoma ši direktyva. Tam pritariu ir aš, ir ponas Koferati. Ir džiaugiuosi, kad iš esmės e, iš pateiktų pakeitimų matyti, kad kolegos tam pritarė. Be abejo, egzistuoja įvairių nuomonių apie tai, ar valstybėms narėms reikėtų leisti taikyti šią direktyvą ir kitiems sektoriams ir tai, kaip galima būtų tai daryti. Pakeitimuose yra pateikta nemažai pasiūlymų apie tai, ką galėtų keisti valstybės narės, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Na, aš manau, kad su socialiniais partneriais labai svarbu yra bendradarbiauti, tačiau. Pakeitimuose yra aiškiai pasakyta, kad jog socialiniais partneriai neturėtų turėti lemiamo žodžio Ir taip pat atkreiptas dėmesys tai, kad socialinių partnerių vaidmuo gali būti skirtingas įvairiuose valstybėse narėse. Pono Koferatė ir, ir man atrodo, kad šį klausimą dar reikėtų svarstyti, reikėtų labai išsamei išnagrinėti pakeitimus susijusius su šiuo klausimu. Bet tai kalbėsime su šiandienės pranešėjais. Toliau, taikymo sritis. Šis klausimas beje įeina tik į mūsų komiteto kompetenciją. Aš jau minėjau, jog komisijos pasiūlyme kalbama vien apie trečių šalių piliečius, kurie gyvena šiuo metu ne ES teritorijoje ir kurie tik tai ketina atvykti į ES tam, kad e, užsimtų sezoninę veiklą. Aš jau minėjau, kad e, tai e, gali Yra neteisinga tai, kad ši direktyva nebus taikoma trečių šalių piliečiams, kurie jau dabar gyvena ES teritorijoje. Pane Argentinį, pavyzdžiui, pateikė pakeitimą, kuriame kalbama, kad ši direktyva turėtų būti taikoma ir, ir prieglopšio prašytojams, ir tiems trečių šalių piliečiams, kurie jau dabar legaliai gyvena ES e, teritorijoje. Daug pakeitimų yra pateikta šiuo klausimu ir arba šią savaitę, arba kitą savaitę mes galėsime aptarti, ar komisijos pasiūlymas tinka visiems ir ar galėtume pagalvoti, ar reikėtų dar išsameu jį aptarti. Toliau. Gyvenimo sąlygos. Šis klausimas eina į mūsų ir, ir į užimtumo komiteto kompetenciją. Mes jau minėjome, jog norime, kad sezoninių darbuotojų gyvenimo sąlygos būtų užtikrintos. Tai atrodytų yra labai banalus klausimas ir atrodytų, kodėl Libė komitetas e, nagrinėja šį pasiūlymą. Ogi mes jį nagrinėjame dėl to, kad e, mes matome, kad Valstybės narėse sezoniniai darbuotojai dažnai gyvena baisiomis sąlygomis. Ir manome, kad šią situaciją reikia keisti, reikalaujant, kad sąlygos būtų iš esmės pagerintos. Aš ir panas Koferatė stengiamės kuo išsamiau apibriežti padorės gyvenimo sąlygas 14 e, straipsnėje. Tačiau didžioji dauguma pateiktų pakeitimų nori, kad būtų patvirtintas komisijos pasiūlymo tekstas, kuris yra kur kas bendresnis. Iš esmės, aš manau, kad e, šie pakeitimai taip pat rodo, jog e, mes norime pagerinti sezoninių darbuotojų gyvenimo sąlygas, tačiau iš esmės jie e, prieštarauja mano norui išsameu apibriežti, kas yra padaresnės gyvenimo sąlygos. Na, reikėtų dar aptarti šį klausimą. Toliau, buvimo laikas. Šis klausimas eina į Libijo komiteto kompetenciją. Aš siūliau, kad būtų maksimalus buvimo laikas būtų šeši mėnesiai per dvylika mėnesių ir iš esmės, dab, nebūtinai per kalendorinius metus. Ir dabar iš esmės dėl to sutarėme. Kai kurios valstybės narės taryboje išreiškė nuomonę, kad šis laikas galėtų būti ilgesnis nei šeši mėnesiai. Tačiau gali kilti natūralių klausimų, ar tuomet galima būtų kalbėti apie sezoninį darbą. Na, valstybės narės taryboje gali daryti, ką nori. Tačiau, kaip aš jau minėjau, mes iš esmės jau susiturėjome dėl to, kad šešių mėnesių laikotarpis būtų priimtinas, ypač jeigu jis būtų skaičiuojamas per, dvi, per 12 mėnesių e, laiką, o ne per kalendorinius metus. Toliau, sezoninių darbuotojų atvykimo e, sąlygos. Buvo tam tikrų e, reikalavimų dėl to, kokie, ar jie turėtų jau turėti pasirašę sutartį, darbo sutartį, ar turėtų turėti sveikatos draudimą ir taip toliau. Panas Papanikula ir kiti pateikė pakeitimus. Ir man atrodo, kad juos reikėtų išnagrinėti kartu su šiliniais pranešėjais, tam, kad išnagrinėtume, ar jie yra proporcionalūs. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, ar e, kai kurios valstybės narės neturi griežtesnių taisyklių, kurios reglamentuoja jau šį klausimą. Ir ar Šengeno erdvės taisyklės negalėtų būti pritaikytos. Bet iš esmės aš taip pat manau, kad prašymo atvykti dirbti sezoninį darbą nagrinėjimas turėtų būti išdėstytas aiškiau. Toliau dar vienas rytis, kuri, yra, kuri eina ir mūsų ir užimtumo komiteto kompetencija, tai yra sezoninių darbuotojų apsauga. Mes be abejo norime apsaugoti pažeidžiamiausias sezoninių darbuotojų grupės, nes norime išvengti bet kokio nestabilumo darbo rinkoje. Ir todėl stebėsenos ir patikrinimų bei informacijos pateikimo sezoniniams darbuotojams klausimais, jų skundų nagrinėjimo e, klausimų bei sankcijų e, klausimų pateikta daug pakeitimų ir mes jiems pritarėme. Aš manau, kad tie pakeitimai tikrai gerai suformuluoti. Aš nenoriu daugiau gilintis į detalės, ponia pirmininkė, kadangi aš žinau, kad sezoninių darbuotojų pasiūlymas gal nėra nepopuliarus, tačiau iš tikrųjų yra labai prieštaringas, sukeliantis daug diskusijų. Todėl aš norėčiau čia ir baigti. Ir jeigu kažko nepaminėjau, aš galėsiu pateikti Jums detalesnės informacijos per šešėlinius uh, pranešėjų susitikimą. Mes visi suprantame, kad šis klausimas yra labai jautrus. Mes suprantame, kodėl buvo pateiktas šis uh, pasiūlymas. Ir mes manome, kad pakeitimais galima bus pasiekti gerą pusiausvyrą tarp e, sezoninių darbuotojų apsaugos ir migracijos e, reiškinio stabilizavimo, migracija niekur neišnyks, ir tarp e, tų nugastavimų, kurie yra susiję su neteisėta, nelegalia migracija. Nes kai kas baiminasi, kad šis pasiūlymas tik tai prisidės prie nelegalios migracijos. Aš jau minėjau, kad šia pusiausvyrą sukurti ir ją išlaikyti yra labai svarbu. Aš dirbau su kolega užimtumo komitete labai e, įtemptai. Išnagrinėjome tekstą e, praktiškai pažodžiui. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už Jūsų darbą, dėkuoju Jums už tai, kad jūs patikėte e, savo nuomonę apie pakeitimus taip išsamei. Jūs jau minėjote, kad e, darbas dar nebaigtas. Ir šiandien mes šį darbą ir tęsime. Pirmiausia, išklausysime tarybos ir komisijos atstovus. Dajan Schmidt, komisijos atstovė, atvyko, taip, taip, taip, ponia Matujus, gerai, tai jums ir suteiksiu žodį tam, kad jūs galėtumėt pakomentuoti šį pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų. Prašau kalbėti trumpai. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti ponui Morais ir ponui Koferatį už pateiktus pakeitimus ir už praneštą pranešimą. Pritariu tam, ką ponas Morais minėjo savo pasakymo pradžioje pabaigoje. Aš manau, kad mes kalbame apie migraciją, kalbame apie labai specifinę kategoriją darbuotojų, kuriems reikalinga tinkama apsauga tas rytis dar kelia susirūpinimu, o komisija teikdama savo siūlymus ir siekia pirmiausia, kad būtų priimtas subalansuotas dokumentas. Mes žinome, kad komitete diskusijų buvo daug tam, kad tas tekstas iš tiesų būtų subalansuotas, kad būtų galima atsiliepti tinkamai iškeltas problemas. Dėl to buvo teikiami pakeitimai. Pakeitimų skaičius rodo, kad nuomonių yra daug, kad tema yra sudėtinga. Ir mes, aišku, galime pagerinti dokumentą, e, mes galime patikinti, kad komisija yra pasirengusi šiuo svarbiu klausimu ieškoti kompromiso. Pritariu išsakytoms pastaboms ir norėčiau pasakyti, kad mums ši tema yra labai svarbi ir kad diskusijose pamatysime, kaip geriausia dokumentą pagerinti. Norėčiau grįžti prie keletų iškeltų klausimų. E, pakeitimai parodė, kad tie dalykai yra labai svarbus ir prie jų dar reikės diskutuoti. Kalbant apie valstybių narių teritorijoms taikomas nuostatas, aš norėčiau pasakyti, kad komisija nusprendė, jog mes kalbėsime tik apie trečiųjų šalių piliečius, kurie prie, kurie gyveno trečiosiuose kitose valstybėse narėse iki atvykstant sezoninio darbo į valstybės narės. Mm, taip pat turime neužmiršti, kad visa siūloma schema yra paremta tuo, kad e, tie darbuotojai, kuriuos minime, yra laikini migrantai, laikinai atvykę sezoninio darbo į valstybės narės. Ir čia kyla klausimas, ar turėtume teksto apriepti plėsti ar ne, ar taip pat turėtume apimti migrantų šeimas ar ne. Ir diskusijose turime dėl tos teksto apriepties dar tartis. Kai dėl sektorių apibriešties, tai irgi yra svarbus klausimas e, diskusijose aptartas, parengiamosiuose sutikimuose keltas. Mes kalbame apie veiklą, kuri yra sąlygojama, profesinė veikla, kuri sąlygojama tam tikro sezono. Ir mes norėtume, kad sezoninio pobūdžio darbas visas būtų apriektas viena vertus, kita vertus svarbu, kad būtų galima atsižvelgti į atskirų valstybių narių specifiškumą. Taigi, sezoninių darbuotojų apibrėžimas yra glaudžiai susijęs su atskirais sektoriais. Ir čia to galutinio sektorių nustatymo dar nėra. Mes turėtume čia į šias diskusijas įtraukti socialinius partnerius, galbūt jie galėtų kažkokių vertingų minčių pasakyti ir taip galėtume sudaryti išsamesnį sąrašą tų sektorių, numatyti reikiamas lankstumo priemonės, kuriomis galėtų naudotis valstybės narės, kad nebūtų pakenkta jų darbo rinkai. Kai dėl darbo sąlygų vėlgi buvo išreikšti tam tikri pageidavimai pageidavimai dėl sąrašų. Reikėtų turėti bent jau tam tikrą straipsnį, kuris numatytų reikiamą proporciją, kad būtų tinkamai užtikrinta sezoninių darbuotojų teisų apsauga, tačiau kita vertus reikia neužmiršti, kad svarbu sukurti yra patrauklę schemą. Tokią schemą, kurią būtų noro naudoti, nes jeigu tų sąlygų bus tiek daug ir bus tokios sudėtingos, galbūt ta schema niekas ir nesinaudos. Kai dėl buvimo šalyje deklaravimo Europos komisija siūlo šešių mėnesių laikotarpį, bet kuriuo kalendorinių metų laikotarpiu. Tai gali būti taip pat ir 12 mėnesių laikotarpis. Ir čia reikėtų atsižvelgti į atskiras valstybių narių situacijas. Metų tiekmėje šešių mėnesių laikotarpis turėtų būti numatytas E, galbūt kai kuriais atvejais būtų galima pratesti iki 9 mėnesių, pavyzdžiui, šitą laikotarpį. Na, o komisijos siūlymas e, buvo 6 mėnesių laikotarpis, bet tai tik tai tam, kad būtų galima surasti kažkokią aukso vidurį tarp įvairių valstybių narių pateiktų siūlymų. Sezoninių darbuotojų teisų apsauga, jų tinkamos gyvenimo sąlygos irgi yra svarbus klausimas. Mes manome, kad reikėtų čia numatyti detalesnės taisyklės, paminėti, pavyzdžiui, kad reikėtų numatyti tam tikras gairias, remtis jomis iš ES teisės teisino, nes ES teisės teisinė jau tokių gairių yra. Ir tuomet būtų galima numatyti tinkamas taisyklės sezoninių darbuotojų apgyvendinimui. Na, detaliau nekalbėsiu apie tokius dalykus kaip nuolatinis stebėjimas, kaip patikros ir taip toliau ir panašiai, nes e, kitą mėnesį mes jau pradėsime šio klausimo detalų nagrinėjimą Paskui jums pateiksime bendrą informaciją, parodysime, kaip tai yra susiję su tuo, ką, su informacija, kurią galima rasti valstybių narių e, tinklalapiuose šiais klausimais. Na, norėčiau pasakyti, kad ne viskas dar yra aptarta ir sureguliuota, tačiau bandysime parengti geresnę informaciją susijusią su šiomis taisyklėmis, kurios e, glaužiai liečia migrantų teisės. Ačiū. Presidency. Ačiū. Dabar žodis pirmininkačiai šaliai, poniai Agnieškai Škyvai. Panie Przewodniczący, za udzielenie głosu chciałabym. Labas rytas, ponios ir ponai, ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems už išsakytas nuomonės. Labai didžiai jas išanalizavome. Dėkuoju abiems pranešėjams, kurie nusprendė su mumis susitikti ir išsakyti savo poziciją apie direktyvą. Dėl tarybos pozicijos. Šiandien nenorėčiau leistis į smulkmenas, nes pirmasis posėdis migracijos klausimais įvyks rugsėjo 13 ir 14 dienomis. Po to posėdžio galėsime suteikti daugiau informacijos apie tarybos poziciją. Ačiū. Have... O dabar pradėsim diskusiją. Pirmiausia, ponas Koferatį, kuris dalyvauja pataisų rengime. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Nice, uh e tutti gli altri che nella funzione di shadow. Tai štai. Aš esu šešėlin... Vien, vieni kolegos buvo šešėliniais pranešėjais atskiruose komitetuose, aš dalyvau rengiant pakeitimus. Taigi mūsų numatytas darbas yra tikrai ambicingas ir sudėtingas, nes tai yra tas klausimas, kuriuo iki šiol nėra specialaus teisės akto ES lygmenių. Buvo pastebėta, kad pranešime buvo tam tikrų na, netikslių dalykų ar ne, nereikalingų dalykų. Rengiant pakeitimus pavyko tai pataisyti. Yra ir tam tikrų rinkos realijų. Norėčiau labai trumpą pastabą išsakyti dėl kai kurių iškeltų klausimų. O paskui galėsime detaliau apie tai pakalbėti. Na, pirmiausia, dokumento taikymo apreptis. Suprantu, kokį susirūpinimą jaučia Europos komisija. Europos komisija sako, kad reikėtų kad šis dokumentas būtų taikomas tik piliečiams, kurie gyvena kitose, ne ES valstybėse. Tačiau galbūt reikėtų numatyti pereinamasias nuostatas, kurios būtų taikomas tik direktyvos taikymo pirmosios fazės metu. Taigi, reikėtų suteikti tam tikras galimybės ir tiems žmonėms, kurie jau gyvena ES valstybėse, būdami trečių valstybių piliečiais. E, reikėtų, kad tie žmonės taip pat turėtų galimybę dirbti sezoninį darbą. Kodėl tos nuostatus reikalingos? Jeigu tokia taisyklė egzistuotų, jeigu tokia galimybė būtų numatyta, tai leistų e, greičiau sutvarkyti tų šalių piliečių e, E, gyvenimo tam tikroje valstybėje reikalus. Na, ta taisyklė negalėtų būti taikoma per nelik ilgai, tačiau pirmojo direktyvos gyvenimo etapu ji būtų naudinga. Tai pirma. Antra, reikėtų tinkamai numatyti sektorius. Esu įsitikinęs štai dėl ko. Efektyviausias sprendimas būtų numatyti tuos sektorius direktyvoje labai tvirtai ir aiškiai. O paskui Valstybėms narėms reikėtų deleguoti tam tikras galimybės taikyti lankstumo priemonės. Akivaizdu, kad jeigu sektoriai bus pridėti, numatyti, tai tą reikėtų padaryti teisinėmis priemonėmis. Tačiau yra labai svarbu, kad socialiniai partneriai dalyvautų nustatant lankstumo priemonės kad egzistuotų tam tikra paritetinių, kad egzistuotų tam tikras paritetas, kad dalyvautų ir darbdavių, ir darbuotojų atstovai, kad jie turėtų vienodas galimybės e, paveikti nacionalinę teisės aktų leidybą šiais klausimais. Ir čia galbūt būtų galima numatyti taisyklėms vieną ar kitą išimti. Suprantu, kad išlaikyti pusiausvyrą nebus lengva, nes skirtingose valstybėse narėse padėtis labai nevienoda yra susiklošiusi. Ne visada yra lengva to vienalitiškumo ieškoti. Tačiau lankstumas, kurio reikia valstybėms narėms, E, yra tos priemonės, kurias padės teisės aktų veikti efektyviausiai. Dabar, kai dėl teisės akto trukmės. Tai yra mūsų komiteto kompetencijos klausimas. Mes manome, kad e, reikėtų numatyti E, tiksliau apsigyvenimo laikotarpį siekiama apibrėžti. Ir per, tai, tas laikotarpis turėtų apimti 12 metų laikotarpių 6 mėnesius. E, kai kas reiškia nuomonė, kad tai turėtų būti 9 mėnesių laikotarpis. Klausimas, kodėl? E, e, Jeigu pratestume tą laikotarpį iki 9 mėnesių, gali nutikti taip, kad to paties instrumento tikslas bus iškreiptas. Yra tokių dalykų, kurių uh, neišeina uždaryti vienose kalendoriniuose metuose. Pavyzdžiui, turizmo veikla yra tas sektorius, kur, reik, kur, kur tai, tai labai aiškiai atsispindi. Jeigu kalbėtume apie gelininkystės sektorių ar žemės ūkį, na, tuomet taip, e, derliaus ėmimo laikotarpis yra vasara. Ar e, darbai taip pat gali veik, prasidėti pavasarį ir baigtis kartu su kalendoriniais metais. Tačiau turizmas yra ta veikla, kuri netelpa į vienus kalendorinius metus, tad reikėtų numatyti tam tikrą e, lankstumą, numatyti 12 mėnesių laikotarpį, pavyzdžiui. E, turizmo laikotarpis Italijoje trunka 6 mėnesius ir man atrodo, tai būtų ta formulė, kuriai galėtų pritarti dauguma kolegų, tai būtų geras konsensusas. Iš principo E, problemų dėl komisijos siūlymų nėra, tiesiog reikės ieškoti efektyviausių sprendimų. Ačiū už jūsų uolų darbą ir indėlį į šį teisės aktą. Ačiū. Topulų. Ačiū, ponė Papadopulų. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω... Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia pasakyti, kad šis klausimas iš ties labai jautrus ir reikia pasiekti teisingos pusiausviros ir deramo požiūrio. E, diskusijos šio klausimu tebesitęsia, todėl mano nuomonė e, mes turime rimtai e, vertinti ir moterų ir lyčių lygybės komiteto nuomonę, tada sulauksim dėmesio ir mūsų pozicijai Ponas Morės ir Serž išdėstė labai gerą požiūrį. Jie įvardino, kas gali būti pasakyta Europos Sąjungoje. Labai daug moterų, labai daug darbuotojų sezoninių Europos Sąjungoje yra moterys. Moterims iškyla ypatingi e, sunkumai, nes jos yra eksploatuojamos, e, kai pagalvoja apie jų atlyginimą, apie tai, kur jos turi gyventi. E, E, gyvenimo sąlygos dažnai yra neadekvačios, bet to e, joms iškyla daug sunkumų neštumo atveju ar e, prireikus auginti mažus vaikus, moteris susiduria su lytiniu priekabiavimu, lytiniu išnaudojimu. Moterims, taigi, sezoniniams darbuotojams iškyla tokių specifinių problemų ir moteris kenčia labiau negu kiti. Mes, moterų teisų komiteto narės, galvojame, kad e, apie tai taip pat reikėtų ir šio komiteto nuomonėje pagalvoti. E, būtina e, suteikti reikalingą informaciją ir ieškoti reikiamų finansavimo šaltinių. Sezoniniams darbuotojams reikia ypatingos pagalbos, nes kartais yra ne, nepakankamai E, išsilavinusių žmonių, e, jo, e, kurie negali gauti reikalingos informacijos ir ne, nemoka susirasti jos. Todėl reikia ieškoti ypatingų pagalbos priemonių. Stebėsinos mechanizmai turi būti sukurti taip, kad moterims nukenčiant nuo išnaudojimo nebūtų bijoma reikalauti apginti jų teisės. Jeigu moteris gautų reikalingą informaciją, jos geriau suprastų, kas yra tas eksploatavimas, išnaudojimas. Ačiū. Toliau panas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai, bus greičiau ir tiksliau. Συγκητή μας, τον κύριο Μωράες, για την πολύ καλή και επικοδομητική. Graikiškai toliau kalbame. Dėkuoju ponui Morais už puikią nuomonę ir puikų bendradarbiavimą. Ir taip pat dėkoju ponui Konferati už bendradarbiavimą. Jau vyko nemažai diskusijų ir su pranešėjais, ir su šešėliniais pranešėjais. Ir nuo pat pradžių turiu pasakyti, bent jau EPP frakcija laikėsi labai aiškios ten krypties, formuodama savo poziciją. Aiškiai pasakym, kad sezoninių darbuotojų problema mums labai aktuali Ir mes visi manome, kad reikia stengtis ją rimtai išspręsti. Žinome, kad yra atvejų, kai e, žmonės yra akivaizdžiai išnaudojami ir tais atvejais turime imtis nedelsdami priemonių, kad toks reiškinys nesitęstų. Taip pat akivaizdu, kad tai turi būti daroma vadovantis gerai pasvertų mechanizmu. Aiškioje E, juridinėje sistemoje, kad tie žmonės galėtų apsaugoti, bet to turime užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi reikalingų juridinių aktų. Ką tai reiškia? Pagrindinė mūsų pozicija turi būti tokia. Venkime bet kokio e, tokio pobūdžio išnaudojimo ateityje. Dėl to aš sutinku ir su komisijos požiūriu. Žinome, kad Ši direktyva negali būti taikoma tik tai trečiųjų šalių piliečiams, kurie atvyksta į ES sezoniniam darbui, paskui grįžta atgal į savo tėvynės. Daug kas, e, skaitant ir mūsų komiteto narius, pagalvojo, kad reikėtų pagalvoti ir apie tos žmonės, kurie jau gyvena ES, kurie turi teisinį statusą, juridinį statusą ES. Ir dėl nedarbo ar finansinės krizės E, sunkumų, tie žmonės imasi sezoninio darbo. Daug kas sakė, kad e, reikėtų ir tų žmonių problemas spręsti. Aš suprantu, ką e, čia norime pasakyti. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad žmonės turintys juridinį statusą nuolatiniai gyventojai Europos Sąjungoje jau ir taip yra pakankamai gerai ginami mūsų teisės aktais. Pavyzdžiui, žmogui, kuris e, turi laikiną gyvenimo leidimą vienoje iš ES valstybių narių, yra labai sunku išvažiuoti į kitą valstybę ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui dėl Schengeno kortelės nuostatų. Kaip aš e, sakiau, e, jeigu tokią sistemą sukursime sezoniniams darbuotojams, tai pirmiausia turėsime peržiūrėti ir Šengeno kodeksą, Šengeno nuostatas. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra laikinų gyventojų, kurie ilgai užsibūna ir tais atvejais reikia e, ieškoti kitų jų keliavimo, judėjimo taisyklių. Šiame komitete jau mes kalbėjome apie e, prieglopščio e, ieškančiuosius ir jų darbą, e, jų juridinį legalizavimą. Nereikėtų ištęsti tų, išplėsti tų problemų ir pradėti kalbėti e, apie jas ir aptarnėjant sezoninių darbuotojų problemas. Jeigu mes galvojame apie konkrečias įvažiuojančių ES grupės, tai turime skirti atskirą dokumentų paketą jiems. Nereikėtų sezoninių darbuotojų įtraukti čia. Aš galiu pasakyti, kad mums rūpi ne tik Europos komisijos pozicijos nuostatos. Mes patys laikomės labai panašios pozicijos ir manome, kad šis klausimas dabar turi būti atskirai konkrečiai aptariamas. O kai kalbėsim apie kitus, e, kitas aktualijas, apie kitus teisės aktus, tai pradėsime atskirą diskusiją. Mes visiškai sutinkame, kad e, prioritetas pirmiausia turėtų būti skiriamas tiems žmonėms, kurie jau dabar legaliai gyvena ES ir dirba. Ir e, tai turi nepriklausyti nuo to, ar tai yra ES piliečiai, ar tik tai leidimą gyventi turintys asmenys. Tačiau, kai kalbam apie nelegalius darbuotojus, darbuotojus be dokumentų, reikėtų E, štai ką pagalvoti. Sakykime, kas nors nelegaliai patenka į Europos Sąjungą. Ir jeigu mes jiems suteiksime galimybę dirbti, ar ta tie žmonės išvažiuos vėl namo, ar jie norės važiuoti, ar nebus taip, kad jie nelegaliai dirb, ne, nelegaliu statusu dirbs kurį laiką, e, užsibus Europos Sąjungoje ir tada taps legaliais žmonėmis. Aš manau, kad tai būtų labai negeras signalas e, išoriniam pasauliui dėl nelegaliosios migracijos, tai būtų visiškai nepriimtina. Jeigu žmogus atvažiuoja be dokumentų nelegaliai, tai e, sąlygos turi būti kitokios. Aš manau, kad toks signalas yra labai svarbus visiems žmonėms atvažiuojantiems į ES iš Šiaurės Afrikos, Sirijos, iš kitų pasaulio dalių, kur dabar krizė labai skaudi. Mes turim labai aiškiai pasakyti tiems žmonėms, kad taip, galit atvažiuoti, yra galimybė kažkaip e, dirbti, Mes žinome jau dabar, kad labai daug buvo piknaudžiavimo prieglopščio prašymais ir žmonės, kurie neturi teisės gauti prieglopsti, atvažiuoja į ES ir bando vienaip ar kitaip gauti prieglopščio ieškančiojo statusą. Ieško vairiausių įstatymo spragų ir kažkokiu būdu bando legalizuotis. Taigi, jeigu mes leisime dirbti jiems sezoninį darbą, tai kokį mes signalą duosim tokie, tokiems nelegaliems prieglopščio siekėjams? Žinoma, tokių žmonių yra nedaug, bet e, jeigu e, pradėsime sezoninį darbą jiems suteikinėti, tai aptversime e, tiesiog didžiulę bedugnę, kurie bus daugybė įvairiausių problemų. Paaiškės, kad ne tik sezoninį darbą tie žmonės galės dirbti, bet ir kažkokį kitokį, rimtesnį, ilgalaikį darbą. Todėl aš noriu pasakyti, kad mano kaip ir kitų parlamentarų pakeitimai iš esmės e, laikosi pranešėjo pasiūlytos e, e, pozicijos. Mes turime apginti sezoninius darbuotojus, be abejo, nes mes suprantame problemas ir apie jas norime kalbėti garsiai. Reikia sukurti tokią juridinę bazę, kuri galėtų būti įgyvendinta valstybėse narėse praktiškai, kaip sakė komisija. Mes, mielai, dabar pasikalbėsime su kolegoms, išklausysim jų komentarų, kitą savaitę vyks diskusija ir aš tikiuosi, kad galiausiai mes visi susitarsime dėl uh, pozityvių išvadų visiems. Pone Sargentinį. Dank u, voorzitter. Laten we nog even teruggaan. Dėkoju, pane pirmininkė. Grįžtume vėl prie to, tokių esminių klausimų, kam reikia taisyklių sezoninio darbo srityje. Žalieji mano štai ką. Sezoninį darbą reguliuoti yra būtina. Mes matome, kad kol kas e, šis rytis yra labai prasai organizuota. Taisyklės čia diktuoja tie žmonės, kurie neturėtų to daryti. Tai turėtų baigtis. Jeigu Europa sutinka su tuo, kad mes esame tas žemynas, kuris priima migruojančius darbuotojus, E, kurie nebūtinai turi profesinę kvalifikaciją, bet kurie nori dirbti pas mus darbus, kurių niekas nenori daryti mūsųse, tai viskas svarbu, turėtų galimybę atvykti. Tačiau tam reikalingos taisyklės, tam reikia, kad mes tinkamai kontroliuotume e, padėtį, kur yra susikloščiusi darbo vietose, kur klostosi darbo vietose. Aš ir ponia Fliotro teikėme pakeitimus. Na, e, mes Žinome, kad taisyklių būta ir iki šiol, tačiau jeigu valstybės narės atsisako kontroliuoti, kaip tos taisyklės įgyvendinamos, jeigu atsisako matyti, kas vyksta atskirose gamyklose ar žemės ūkio regionuose, e, kas vyksta šiltnamiuose, kur auginamos gėlės, tai tos mūsų priimtos taisyklės neturės jokios prasmės. Čia mes atveriame galimybę taip pat nelegalims piliečiams te, tapti legaliais. Manyčiau, kad tai gal nėra taip blogai. Nes mes žinome, kad mūsų šalyse nelegaliai gyvena žmonių ir kodėl jiems nesuteikus galimybę legalizuotis. Čia mes kalbame tik apie sezoninius darbuotojus. Įsivaizduokime, jeigu šešių mėnesių laikotarpiu galimybės dirbti paprašytų nelegaliai atvykęs asmo, mes juk žinotume, kas yra jo šeima, kokia yra jo aplinka, jeigu jis nori dirbti, E, kodėlgi ne, negi reikėtų tą žmogų stverti ir išsiųsti iš šalies. Būtų keista. Ta kontrolė, kurią valstybės narės galėtų užtikrinti, galėtų būti geras dalykas. Valstybės narės galėtų pasakyti, kad štai yra mano kompetencijos rytis, aš su savo problemomis susitvarkysiu. Ir manyčiau, kad spragų yra. E, tai be abejo, tu ta, ta galimybę galėtų pasinaudoti neteisėtai tie, kurie nori atvykti ir likti mūsų šalyse. Viena vertus būtų galima leisti legalizuotis tiems žmonėms, kurie jau gyvena ES, jie, tačiau nenorėčiau, kad atvyktų tuo pasinaudodami dar daugiau nelegalų į mūsų valstybės narės. Dėl to manyčiau, kad čia priemonė gal reikėtų atidėti keletui metų. Na, galiausiai Europai vis mažiau reikia nelegalių asmenų, ar e, šiaip atvykstančių asmenų, kurie neturi jokių tikslų čia. Tiesiog reikėtų sudaryti galimybę žmonėms, kurie dirba sezoninį darbą, gyventi tinkomis sąlygomis ir kurti savo ateitį. Taigi, pirmiausia, reikėtų turėti teisės aktus, kurie būtų susijęs su darbuotojų migracija. Ir tų teisės aktų jau yra ir jie e, siekia šiek tiek plačiau negu sezoninis darbas. Mes gyvename tokioje visuomenėje, visuomenėje kuri sensta ir mums dėja papildomų darbuotojų reikia. Dėkoju. Gerbiam kolegos, noriu priminti, kad dabar jau salėje susirinko daug parlamentarų būtent dėl to, kad e, netrukus turi prasidėti balsavimas numatytas 10 val. 45 minutėms. Tačiau dar sąraše yra norinčiųjų pasakyti, todėl aš prašyčiau visus kalbėti kuo trumpiau, gerbent žmonės, kurie turi kitų reikalų. Also, ich glaube, mit der Saison... Pone Ernst, ačiū labai. Aš manau, kad e, e, sezoniniams darbuotojams galint kaliauti, e, reikia priimti tam tikrus naujus sprendimus nes neretai tie žmonės tiesiog e, nepatenkinti darbdaviu nusprendžia pakeisti e, savo darbdavį ar darbo vietą. Todėl dabar reikėtų pagalvoti apie svarbiausius šios e, problemos elementus. Anksčiau mes labai bijodom, kad migracija dėl to gali labai išaukti, bet mesgi žinome, kad ES viduje egzistuoja tam tikra e, vidinė migracija, vidinis cirkuliavimas. Todėl e, sezoniniai darbuotojai turėtų geriau suvokti, e, kad e, būtent ES egzistuoja ir kitų darbo galimybių, ne tik sezoninis darbas. E, Vokietijoje, pavyzdžiui, yra labai daug žmonių, kurie daug metų atlieka tik tai sezoninį darbą, bet nesugeb susirasti nuolatinio darbo. Tokių atvejų, aš manau, ir kitose šalise matytume. Bet Vokietijoje vis tik tie skaičiai turbūt yra daugie, didžiausi ir reikia stengtis, kad tokių žmonių nebeliktų. Manau, kad nebūtų protinga e, ES teritorijoje turėti daug tokių darbuotojų. Nes e, yra tokių, kurie yra paskaičiavę, kad jiems sezoninis darbas yra primtinesnis. E, bet e, turim suprasti, kad kartais tiems žmonėms yra labai sunku gauti leidimą nulatiniam darbui. Kaip jau buvo pasakyta, E, reikėtų e, aiškiai apibriežti darbo sąlygas. Ir e, mes manome, kad 153 sutarties straipsnis, kuriame yra kalbama apie darbą ES, turėtų būti labiau taikomas ir atsispindėti visuose ES priimamuose sprendimuose. Būtina čia labai giliai padiskutuoti Ir tuo pagrindu mes galėtume geriau apibriežti darbo santykius ir darbo sąlygas. Mes turim suprasti, kad migruojantis darbuotojai mums yra svarbus. Reikia vertinti viską, kas um, yra susijęs su šia e, sritimi, pavyzdžiui, diskriminavimo vengimą darbo vietoje. Uh, E, manau, kad formuluotės dar nėra pakankamai aiškios šioje nuostatoje, bet reikia, šioje ataskaitoje, bet reikėtų daugiau apie tai dar pagalvoti. Laiko dar turime. Dėl sezoninių darbuotojų dar galiu pasakyti, kad vasarą lankiausi Austrijoje ir e, mačiau, kad e, tiems sezoniniams darbuotojams netgi darbo valandos kartais yra neribojamas, netgi yra sunku kartais apibriežti, kas, kokios darbo valandos turi būti taikomos tokiais atvejais. Aš e, norėčiau e, aptarti šį klausimą atidžiau su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, nes dabar, mano nuomonė, dar pranešimas yra gana neaiškus ir miglotas. E, kitas dal, labai svarbus dalykas yra reikalavimai darbdaviams. E, turi būti parengtas visas sąrašas reikalavimų, kuriuos turi teikinti darbdaviai. Ir e, taip pat turime kalbėti pranešime apie nelegalų juodai darbą vadinamai. Ir supraskime, kad darbdavys iš esmės čia pagrindinį vaidmenį atlieka. Vote. Ačiū jau beveik 11. Mes e, e, paliekame dar galimybę pasakyti trims parlamentarams. Ir tikiuosi, kad lygiai lygiai 11 galėsime baigti. Prašyčiau visus kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę, kad e, diskusiją baigtume pono pranešėjo Morais pasisakymą. Ponas Mulderis vieną minutę. Šaunu pirmininkė. Tuo būdu visi spės pasisakyti, nereikės jokių pertraukų ir atidėjimų. Abiejų koordinatorių nuomonę labai aukštai vertinu. Maničiau, kad svarbu iškelti kuo daugiau problemų, svarbu surasti kuo daugiau bendrų sąlyčio taškų. Aš manau, kad mes turime kalbėti apie žemės ūkį, turizmą ir gelininkystės sektorius. Maničiau, kad čia svarbu konsultuoti su socialiniais partneriais, tačiau ne jie turi pasakyti galutinį žodį. Aš manau, kad svarbu neskatinti nelegalumo ES ir nemanau, kad tiem žmonėms, kurie atvyko nelegaliai ES, reikia suteikti galimybę legalizuotis šiuo būdu. Maničiau, kad gyvenimo sąlygos, kaip ir darbo užmokestis, turi atitikti minimalius ES egzistuojančius standartus. E, darbo sutartis turi apimti taip pat ir grįžimo namo išmoką. Ir norėčiau pasakyti, kad pritariu šešių mėnesių laikotarpiui. Tai štai, tilpau į vieną minutę, ponė pirmininkė. Dėkoju. Ačiū, ponė Mulder, kad labai trumpai ir aiškiai išdėstėte savo poziciją. Stengiuosi būti lankstus, kaip pirmininkauju posėdžiams, tačiau kai numatau e, labai aiškias ribojančias priemonės, tai tik tam, kad tiltume į laiko apribojimus. Deja, e, mes tiesiog rizikuojame e, nesuspėti ir tai gali įsigalėti tokia praktika, jeigu nesimsime laiko ribojimo priemonių. Ponas Birker, dėkoju, ponė pirmininkė. Klausimas yra iš tiesų labai jautrus. Mes žinome, juk svarbu atsižvelgti į įvairius imperatyvus ir į įmonių, ir į darbuotojų interesus. Taigi tema komplikuota, tačiau nenorėčiau, kad įvyktų štai koks dalykas. Turime padaryti labai aiškius skirtumus tarp atskirų dalykų. Čia mes kalbame apie direktyvą, kuri bus skirta sezoniniams darbuotojams. Tad neturime čia kalbėti apie prieglopščių prašytojus, apie tai, kad reikėtų galbūt legalizuoti tuos, kurie ES gyvena nelegaliai ir panašiai. Tie klausimai irgi yra diskutuotini, bet ne čia ir ne dabar. Mes kalbame apie sezoninius darbuotojus, tad e, turime aiškiai apibriežti, ką mes laikome sezoniniais darbuotojais. Taigi nemaišykime visų temų į vieną. Tai kai dėl, e, dar, e, kai dėl tų laikotarpių, kurie buvo paminėti. Turime atsižvelgti, atsižvelgti į egzistuojančias realijas ir išlaikyti tam tikrą lankstumą. Kai kalbame apie sezoninius darbuotojus, iš tiesų yra tokių, kurie dirba, pavyzdžiui, žiemą. Ir tie žiemos mėnesiai kartais neįskaičiuojami į kalendorinių metų laikotarpį. Tai aš manyčiau, kad kalendorinių metų laikotarpį reikėtų pakeisti 12 mėnesių laikotarpiu. Ir manau, kad numatę 12 metų laikotarpį mes turėsime reikiamai lankstumo tam, kad galėtume atsižvelgti į įvairius interesus ir galėtume maksimalų buvimo šalyje laikotarpį sezoniniam darbui numatyti 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį. Dabar dėl valstybių narių prašymų e, atmetimo. Čia vėlgi reikalingas tam tikras lankstumas. Jeigu susidurėma su nuolatiniais nacionaliniais teisės aktų pažeidimais, tai manyčiau, kad valstybė turėtų imtis priemonių ir valstybės narės, kuri nesusitvarko su problemų sprendiniu atveju, galima būtų imtis priemonių, tokių, kurias komisija žino ir kurios yra numatytos, kai tenka pra, pratesti sutartį darbuotojų arba pakeisti darbdavį. Manyčiau, kad žmogų, kuris dirba viešbutė, turi būti įmanoma, kad jis galėtų šias problemas išspręsti, kaip ir kitiems. Manau, kad darbuotojui darbdavi pakeisti, leisti turėtų būti galima tik tokiais atvejais, kai įmonė pažeidžia darbuotojų teisę. Šiuo atveju yra akivaizdu, kad yra būtina, kad žmogus galėtų susirasti kitą darbą. Tačiau kitais atvejais tai neturėtų būti įmanoma. Negalima, negalimi tokie atvejai, kad įmonė pasisamtų darbuotojo, po poro savaičių pasako, žinot, mano padėtis pasikeitė, arba darbuotojas nusprendžia, mano padėtis pasikeitė, aš keliauju dirbti kitur. Manau, kad tai turėtų būti nepriimtina, čia reikėtų numatyti tam tikrus apribojimus, kad būtų galima užtikrinti didesnį saugumą. Tokios mano pastabos. Ačiū. Dėkuoju, ponas Bronks. Uh... Ačiū. Kai sezoniniai darbuotojai pradeda dirbti, e, dažnai darbo vietos tos nėra reklamuojamos vietoje vietos lygmenių, nes neretai e, samdomi trečiųjų šalių darbuotojai e, sezoniniam darbui tuo tarpu, kai vietos žmonių užtektų. Kai mes lankėmės Lozanoje, matėme, kaip, komis baisiomis sąlygomis e, dirbo sezoniniai darbuotojai nepa, už nepaprastai mažą atlyginimą. Be to susitikome tada ir su vietos bedarbiais, kurie gauna pašalpas, kurie mielai dirbtų už minimalų atlyginimą. Kodėl įdarbinami sezoniniam darbui užsieniečiai vietoj vietinių žmonių. Todėl, kad lengviau tuos žmonės eksploatuoti ir darbdaviams jie yra palankesni. E, problema ta, kad darbuotojai neretai sezoninius darbuotojus traktuoja ne kaip da, žmonės, bet kaip darbo jėgą. Sezoninis darbas e, leidžia jiems tai padaryti. Kiek žmonių nori pasilikti po to, kai baigėsi sezoninis darbas? Labai nedaug. Sezoninis darbas, manau, tik tai prisėda prie nelegalios migracijos. Ačiū. Toliau Claude Morai apibendrins diskusiją. Ačiū pirmininkė, nenoriu dėlsti, kad būtų vėl balsavimas atidėtas. Tačiau akivaizdu, kad šešėliniai pranešėjai pasiūlymą suprato ir aš labai džiaugiuosi, kad e, jie išdėstė labai aiškę, nedviprasmišką poziciją, kuri kartais buvo gana griežta. Dėl to man e, lengviau dabar suprasti, e, kokiais kovos įrankiais rengdama šį dokumentą turiu naudotis. Ir manau, kad e, dabar jau daug nebekalbėsiu, kad nevėluotume balsavimį. Aš mielai su kitais kolegomis aptaršios klausimus individualiai. E, labai daug, daugiau negu 20 parlamentarų pateikė savo pakeitimus ir jie pagerina pasiūlymą. Dėkuoju ponui Koferatį ir ponui Papadopulų už nuomonę ir e, dėkuoju moterų komiteto atstovams už pateiktą nuomonę. Ačiū, ponė Morais, kad leidote mums e, sutrumpinti šią diskusiją šiek tiek ir dabar jau galime pereiti prie numatytojo balsavimo dėl biudžetinių pakeitimų. Balsavimo sąrašas ką tik buvo pateiktas, mūsų pranešėja Frančiska Keller ką tik pateikė mums e, šį sąrašą. Ar jūs norėtumėt pristatyti šiek tiek temą ir iškart galim pradėti balsuoti? Da. Aš nenoriu temos pristatinėti, nes biudžetas yra visiems aiškus, tačiau balsavimo sąraše yra nedidelė klaidelė. Jeigu pažvelgtumėte į trečią puslapį, tai pamatytumėt, kad 5646, 5647 pakeitimai yra identiški. Ir čia pranešėja pasisako prieš, o ne už. Taigi toje vietoje sąraše turi būti minusas, o ne pliusas. Turiu galvoje 5646 ir 5647 pakeitimus. Taigi e, noriu, kad jūs žinotumėte aiškiai, kokia yra mano pozicija, patys galite balsuoti taip, kaip jūs manote reikia. Okay, and Mrs. Gun, Mrs. Guns, I understand. Pone Gons, kiek aš suprantu, jūs norite atsimti savo pakeitimą? Tai prašau. Taip labai dėkoju, aš tiesiog norėjau pasakyti, jog aš norėčiau atsimti 567 pakeitimą. Aš manau, kad jį reikėjo parengti geriau ir mes, tą, mes jį pataukrinsime ir pateiksime kitais metais. 567 pakeitimas. Šeštame puslapyje. Dėkoju. Taigi, pradedame. Pradedame. Aš tikiuosi, kad jūs visi turite pasirengę savo elektroninės korteles. Okay, then we are getting started. Taigi pradedame. Penkiasdešimt šeši nulis nulis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 5601 ir 5627, kas už kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 5628 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 5602 ir 5629 identiški, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 5630, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 5631, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 5603, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 5632, Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Galite balsuoti. Neveikia mano kortelė. A, dabar veikia. 22 against. 22 prieš, sako pirmininkas. 22 už, 16 prieš. Jūs prieš balsavote? Yes. 22 už, 17 prieš. Ir jūsų neveikia kortelė? 18 prieš, o ponia Ernst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 Kas susilaikė? Atmesta. 5, 6, 30, sako pirmininkas. Gerai, pasitikrinkime. 5633 pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 16 už, 26 prieš atmesta. 5634 kas už A, jis atkrinta šis pakeitimas. Yes. 32 was adopted. Is it okay? So. Taigi, 32 buvo patvirtintas. Taigi, 5635. A, atsiprašau. 5604 neatkrenta dėl to, kad atmetėme prieš tai esantį pakeitimą. Taigi dabar balsuojame 5604 kas už. Kas prieš? Atmesta. 5635. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmestas. Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 5635 pakeitimo. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš. Taip, patvirtinta. Toliau, 56, 36. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 56, 05. A, šis pakeitimas atkrenta. Toliau, 5606. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 5606. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš. Atmestas. 56, 37 pakeitimas. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 56-38 atkrenta. Toliau, 56-39 ir 40. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 56-07, kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad atmestas. Toliau. 41 ir 42 pakeitimai identiški. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 5608 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Reikėtų pasitikrinti. Taigi, 5608 pakeitimas, pirmoji dalis, kad balsuojame. Balsavimas baigtas. 26 prieš 18. Taigi patvirtinta. Dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau. Pakeitimas 56-43, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau pakeitimas 56-09, kas už, kas prieš kas susilaikė, atmestas. Toliau 56-44, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, atmestas. 56-45, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Toliau 46 ir 47. Identiški pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. Pasitikrinkime gerai. Gerai. Pasitikrinkime dėl šių dviejų identiškų pakeitimų. Balsuokime. Dabar balsavimas baigtas. 23 už, 21 prieš. Taigi patvirtinta. Patvirtinta. Gerai, toliau. 56-48, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 56-10, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 56-49, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 56 56 56, we're going to 11. 56, 11. 11. Ne, šis atkrenta. Dabar 56, 51. Kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 54, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 13. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimo 5613. Balsavimas baigtas. 20 e, už 25 prieš. Atmesta. Toliau 55. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 56. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau pakeitimai atkrenta ar buvo atsimti. Taigi, toliau 56-60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 61 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 15. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmestas. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad patvirtintas. Patvirtintas. 63 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 64. Kas už? kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 66. Balsuosime dėl pastabų, kurios yra pridėtos prie 65 pakeitimo, ponio Mulderio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Mes balsuojame dėl 65 pakeitimo, pono Mulderio, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 16. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? patvirtintas. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 17 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 27 už ir 18 prieš. Patvirtinta. 18 kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė, patvirtinta. 20. pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 21. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 67. Kas už? A, atsiprašau. Atsiprašau. 22. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 67. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. Du identiški. 23 ir 68. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 24 ir 69. Identiški pakeitimai. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 70. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 72. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 73. A pasitikrinkime. Noriu tik, kad pasitikrintume. Gerai, 26 balsuojame. 26 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 27 už 18 prieš patvirtintas ir paskutinis 73, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie prie nuomonės projekto, prie galutinio nuomonės projekto. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ne? Gerai, pasitikrinkime. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl antrojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 už, 21 prieš. Taigi patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Septintas. Šeštas. A, norite, kad pasitikrintume. Šeštas pakeitimas, norite, kad pasitikrintume, kas to nori. Gerai, gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl šeštojo pakeitimo. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 už, 14 prieš. Patvirtinta. Toliau septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? A, dabar yra visiškai neaišku. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš. Atmestas.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 Devintas pakeitimas atkrenta. Taigi dabar balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Tikriname balsavimo rezultatus dėl dešimtojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 26 už, 18 prieš, patvirtintas. Toliau 11 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Gerai? Vienuoliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Vienuoliktas pakeitimas. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš patvirtinta. 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad atmestas. Balsa. Patikrinkime. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Galite balsuoti. Dvidešimt trys už, dvidešimt vienas prieš, patvirtintas. Bet jūs labai neaiškiai kėlėte rankas. Todėl ne, gerai negalėjau matyti jūsų ranko. Taigi patvirtintas. Toliau, 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad atmestas. Gerai, pasitikrinkime. Balsuojame. Dėl 13 pakeitimo. Dabar balsavimas baigtas. 16 už 29 prieš atmestas ir 14 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Balsuojame dėl nuomonės projektų su, su patvirtintais pakeitimais. Balsavimas baigtas. 42 už, 2 prieš, Taigi, šis nuomonės projekto, projektas yra patvirtintas. Sveikiname ponę Keller. Ir visiems dėkoju. Now we turn back to Iacolino. Yeah. Is that right? Yeah. Turn back to Iacolino. Visiems dėkoju. To all of the members who have taken part in the vote, and we call for your attention. Prašau drausmės, nebegalime dėlsti, taigi tęsime darbą. Concerning point number five svarstysime penktąjį darbo atvarkės punktą - bendrovų viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos. Šiandien jau kalbėjome apie sezoninius darbuotojus, o dabar svarstysime šį labai svarbų dosiją, kuri, šį labai svarbų dokumentą, kuris eina į taip vadinamą imigracijos paketą. Mūsų pranešėjas yra gerbiamasis ponas Salvatore Jekolino. Jis šiandien pristatys mums pateiktus pakeitimus, jų yra 251. Po to išklausysime komisiją bei pirmininkaujančią Lenkiją. Bet pirmiausia, norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponu Jekolino. Sí, grazie, Dėkoju, ponė pirmininkė. Šį klausimą taip pat jau esame aptarę ir su šešėliniais pranešėjais, su pirmininkaujančia valstybė ir komisija. Esame diskutavę ir komitete šiais klausimais. Pirmininkas visai teisingai pastebėjo. Buvo sulaukta 250 pakeitimų. Tai rodo, kad susidomėjimą šiuo klausimu demonstruoja visos frakcijos visi turėjo galimybę pasisakyti dėl direktyvos, kur kalbama apie darbuotojų perkelimą įmonės viduje, kai tie darbuotojai yra trečiųjų šalių piliečiai. Tai taip pat yra susijęs su, taip pat ir su imigracijos paketu. Net jeigu čia kalbame apie laikę, laikiną migraciją, kurios tikslas nėra legalizuoti nelegalių migrantų buvimą šalyje, tiesiog tai yra tie dalykai, kurie susijęs su trečiųjų šalių piliečių atvykimą į ES, atvykimą tų piliečių, kurie yra savo srities specialistai, darbuotojai. Įmonėms tai gali e, suteikti tam tikros naudos kurios veikia tokioms įmonėms, kurios veikia trečiosiuose šalise ar ES valstybėse. Peržvelgiau pateiktus pakeitimus, išklausiau kolegų nuomonę ir dabar norėčiau labai trumpai e, sustoti prie savokų, prie apibrėžimų. Čia kalbame apie vieną iš esminių dalykų, turime ieškoti kompromiso su kolega, kuris yra užimtumo komitete pranešėjas šiuo klausimu. Turime čia paminėti ir 50 straipsnį, kur kalbama apie dviejų komitetų bendradarbiavimą. Yra visa eilė savokų, dėl kurių dar turime ieškoti bendro vardiklio. Peržvelgiau kolegų pakeitimus. Reikės tiksliau apibriežti, kas yra įmonių vadovai, kas yra vadybos personalo vadovai. Mes e, siūlome tam tikrų apčiupiamų kriterijų. Čia minimi tokie dalykai kaip darbuotojų, kaip personalo vadyba, kaip visa eilė kitų dalykų. Tai yra tie žmonės, kurie atsakingi už personalo vadybą, finansavimą ir panašiai. Čia e, reikės dar ieškoti geresnio kompromisinio pakeitimo. Sulaukėme ir pakeitimų susijusių su tuo, kas vadinama specialistu. Kai kurie dalykai yra aiškus, kai kurie ne. Pavyzdžiui, kolega Jakonsari ir Kristensen pabrėžia kai kuriuos e, būtinus dalykus susijusius su tam tikrų specifinių profesinių pasirengimų atlikti vieną ar kitą veiklą, kad įmonė, pavyzdžiui, multinacionalinė įmonė savo viduje Europoje galėtų perkelti darbuotojų iš vienos šalies į kitą. Taip pat sulaukime ir Obermeier pakeitimo. Jis irgi kalba savo pakeitime apie specialų techninį darbuotojų parengimą. Ir svarbiausia yra štai kas, tai yra ta direktyva, kuri turės labai specifinį poveikį gamybos procesui. Tad visos vartojamos savokos turi būti labai aiškios, visos nuostatos taip pat. Kai dėl diplomo vieno ar kito turėjimą, čia irgi susidurėme su problemomis, nes dar bendro sprendimo nėra priimta, dirbsime kitą savaitę su šešėliniais pranešėjais ir bandysime čia ieškoti kompromiso. Kai kas, pavyzdžiui, norėtų kad iš teisėkūros konteksto šis klausimas būtų pašalintas, tačiau aš manau, kad čia e, kompromisą rasti yra įmanoma. Kai kurios savokos yra numatytos kitose direktyvose ir kurias galėtume panaudoti savo siūlomame teisės akte. Dar vienas dalykas. Darbo laikas. kiek, svarbu išsiaiškinti, kiek darbuotojas dirbo įmonė prieš perkeliant jį į ES valstybės. Vieni sako, kad e, tas laikotarpis turėtų būti 12 mėnesių, iki kiti 6 mėnesių. Aš asmeniškai pritariu 6 mėnesių laikotarpį ir e, manyčiau, kad daugiau negu 6 mėnesių perkeltasis darbuotojas neturėtų dirbti šalyje. Tai, tai yra irgi klausimas, prie kurio dar reikės diskutuoti su šešėliniais pranešėjais, kai dėl šeimų susijungimo. Šiuo klausimu taip pat vyko diskusijos. Buvo sakoma, kad 60 dienų galėtų būti tas tinkamas laikotarpis, kad e, būtų galima žmogui susirasti tinkamą darbą. Ir manau taip pat, kad reikia ieškoti sprendimų toliau kad darbuotojai, kuriems turėtų būti taikomos kitos direktyvos, taip pat ne, nepamatytų, kad ši direktyva, kuri priimama šiaip sezoniniams darbuotojais, staiga imta taikyti ir jiems. Nes yra tokių darbuotojų iš trečiųjų šalių, kurie turi šiek tiek kitokį statusą Ir kyla klausimas, ar jiems galima bus išlaikyti tą turimą specifinį statusą, jeigu jie iškeliauja laikinai dirbti į kitą šalį. Pavyzdžiui, afrikietis, kuris atvyksta dirbti į kitą įmonę. Pavyzdžiui, pirmą dirba Graikijoje, paskui Italijoje. Ir čia irgi įmanomi įvairūs sprendimai. Galima laikytis tokių tvirtų sprendimų, tačiau ne visada laikantis tų kietų sprendimų ne visada įmanoma atsižvelgti į specifines aplinkybės. Aš asmeniškai manau, kad galima būti numatyti taisyklės, kurios galėtų būti naudingos, tačiau jos neturėtų kelti kliūčių žmogaus profesiniai veiklai. Aš manau, kad turėtų, e, e, turėtume priimti tokias taisyklės, kurios padėtų žmogui važiuoti dirbti į kitą valstybę narę, jeigu tokia būtinybė iškyla. E, tačiau prie to klausimų irgi dar turėsime diskutuoti, o kai dėl direktyvos taikymo taip pat reikės tartis. Aš pritariu labiau tiems, kad laikinasis darbas pagal savo pobūdį šioje direktyvoje neturėtų būti minimas. Taigi, kai kurie sektoriai, tokie kaip statybų sektorius, taip pat, manyčiau, neturėtų būti minimas šioje direktyvoje, siūlė kai kurie kolegos taip būtent. Nes nei buvau susitikęs su profesinių sąjungų atstovais dar iki vasaros atostogų. Šio sektoriaus atstovai taip pat išreiškė tokį pakeidavimą. Tačiau visiškai netaikyti statybų sektoriui šio dokumento būtų apribojimas taikyti tokią direktyvą, kuri turėtų būti taikoma kuo plačiau. Nes ši direktyva jauniems migrantams gali padėti laisviau keliauti. Jie gali tuo būdu pagilinti savo profesinės žinias ir turėti galimybės dirbti e, tokia nacionalinėms įmonėms vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Norėčiau išklausyti, ką šių klausimų mano taryba. Taryba prie šio klausimo dirbo, kai kurių sunkumų kilo taryboje, tačiau taip pat norėčiau išklausyti ir komisiją, kad išgirščiau e, kitokias galbūt nuomonės, kitus siūlymus ar pastebėjimus. Na, o šešėlinių pranešėjų nuomonė taip pat be abejo diskusijas tik praturtins, o visa tai bus labai naudinga paskutiniai šio dokumento rengimo faziai. Dėkoju. Mes jau visą rytą vėluojam, o mūsų dar laukia koordinatorių posėdis, kuris numatytas 12 valandą. Panašu, kad jis bus nukeltas vėlesniam laikui, bet tik norėčiau pasakyti, kad Reikia daryti viską, ką galime, kad nevėluotume. Nes po pietų dar vyks kitas posėdis mūsų e, komiteto. Galėsim dar tada pasikalbėti. Taigi dabar steiksiu komisijos ir tarybos atstovams. Dajan Šmit, Europos komisijos vardu. Labai ačiū. Kalbėsiu labai trumpai, nes laiko nėra. Taigi aš e, neanalizuosiu E, atskirų e, punktų, kaip kad dariau sezoninių darbuotojų atveju, bet noriu tik padėkoti pranešėjams Jekolino ir Jekansarį už pristatytą darbą šiuo klausimu. Daugelis čia pateiktų pakeitimų, kaip ir sezoninių darbuotojų direktyvoje, demonstruoja, kad šis klausimas yra labai jautrus ir reikia jį gerai e, e, subalansuotai analizuoti. Viena iš svarbiausių problemų yra apibrėžimai. Aš dabar neanaliz, ne, nes, nesileisiu į detalės dėl e, kas, to, kas yra vadybininkas, kas yra specialistas ir panašiai. Galėsim vėliau apie tai pakalbėti, jeigu norėsite, esame pasirengę bendradarbiauti su jumis dvi šalių pagrindų, jeigu tik jūs to norite. Now... Ačiū. Toliau Lenkijos atstovė Ani Agrieška Skyba. Dziękuję, pani przewodnicząca. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai norėčiau e, grįžti prie to, ką pasakė komisijos atstovė. Dėkojame ponu Jekolino už puikų bendradarbiavimą rengiant šį dosiją. Kaip ir sesoninių darbuotojų atveju, ICT direktyva bus viena iš temų e, per tarybos susitikimą rugsėjo 13-14 dieną, kai kalbės apie migraciją ir prieglopsi. Ir po to posėdžio aš vėlgi pristatysiu naujausią informaciją iš tarybos. Konsari. Liza Jakonsari, dalyvavęs e, šiame darbe, jis buvo pranešėjęs užimtumo komiteto, vardu norėtų dabar pasisakyti. Pone, Javisarė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galiu kalbėti gana trumpai dėl užimtumo. Mes gavome 165 pakeitimus. Septynis pakeitimus buvo pateikta labai daug įdomių pakeitimų, minčių, Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad yra valstybių narių, e, kurių e, piliečiams turėtų būti skiriamas e, prioritetas suteikiant darbo vietą. Ir greičiau turėtų darbą gauti tie žmonės, o ne trečiųjų šalių piliečiai. Be to buvo pasakyta nemažai dėl asmenų perkelimo iš vienos ES vietos į kitą, kaip e, su jais yra elgiamasi. Ir e, jau anksčiau buvo sakyta, kad turi būti aiškiau apibriešta, kas yra ekspertas, specialistas, kas yra stažuotojas. Tai kelia didžiausių problemų. Aš manau, kad einant laikui mes sprendimą rasime dėl apibrėžimų. Toliau mano frakcijos ir mano pačios nuomonė, svarbiausia yra tai, kas parašyta 14 straipsnėje. E, ten yra kalbama apie teisinius aspektus ir būtina užtikrinti, kad tie žmonės būtų traktuojami juridiniu požiūriu vienodai. Turi būti užtikrinamas ne tik vienodas atlyginimas, socialinė apsauga, pensija, E, darbo sąlygos, bet ir juridinis statusas. Pavyzdžiui, e, kai kalbame apie e, pensijų teisų perkelimą, tai iškyla labai aktualiai, taip pat vienodo leidimo klausimas yra labai aktualus, bet šis sprendimas turėtų būti priimtas per kitą plenarinį posėdį. Aš ir mano frakcija manome, kad e, kad perkeliami darbuotojai turėtų būti traktuojami atskirai, kadangi šios direktyvos atveju darbuotojų perkelimas e, ir jų traktavimas sukurs naują darbo rinkos tarsi paralelę. Todėl mes labai atidžiai turim išnagrinėti viską, apie ką kalba pono Jekolinos pranešime. Manau, kad e, pastatų aspektas turėtų būti išbrauktas, nes ekspertai sakė, kad dėl to iškiltų daugiau problemų, negu įmanoma išspręsti. Ir labai dėkoju, kad jūs iškeltė visas aktualiausias problemas. Dėkoju komisijai už atsakymus tuo klausimu. Labai ačiū. Ponas Pirker dar norėtų pasakyti, kuris jau ir anksčiau kalbėjo. Äh, ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju ir norėčiau pasveikinti ponę Jekolino. Pristačius e, savo svarstymus ir suorganizavus tokią tikslinę e, specifinę diskusiją. Aš tik tai keletą pastabų išsakysiu. Pirmoji iš jų yra susijusi su paraiškos užimtumui, praštos darbo vietai e, teikimu, kuriuose valstybėse narėse tokios paraiškos turėjo būti teikiamos. Aš e, nemanau, kad mes turėtume kalbėti apie tokių paraiškų teikimą daugelį valstybių narių. Jeigu padėtis yra neaiški, tai E, ieškantisis darbo galėtų pasirinkti vieną pagrindinę valstybę narį, narę. Antras punktas yra susijęs su bandymu sumažinti biurokratinės kliūtis. Turiu galvoje 10.7. Čia Europos komisija sako, kad darbdavys turi įrodyti, kad jis tenkina E, reikalavimus darbo sąlygoms. Aš manau, kad būtų paprasčiau, jeigu administracija išduotų paprasčiausią pažymą, sakančią, kad nėra darbo reglamentas pažeidžiamas. Nes kitų atveju mes negalėtume privertinėti, neturėtume privertinėti darbdavio, kad jo suteikiamas darbo sąlygos tenkina reikalavimus. Aš manau, kad taip būtų greičiau. Trečias dalykas yra susijęs su komandiravimu, darbuotojų perėmimu. Čia Europos komisija sako, kad apribojimai turėtų būti taikomi tik tai kliento vietoviai. Tačiau bendrovės yra suinteresuotos plėstis. Aš manau, kad mes visi esame suinteresuoti tuo, kad būtų kuriama naujų darbo vietų. Todėl čia reikėtų pasakyti, kad, kad komandiravimas e, turėtų e, tenkinti galimų prekybos partnerių interesus, komercijos partnerių interesus. Nemanau, kad mes čia turim pakankamai kvalifikacijos priimti tokius sprendimus. Ir jeigu mes kalbam apie naujas vieta, vietojas, kuriuose gali būti kuriamas darbo vietos, tai turėtume pagalvoti, kaip tai paskatinti. Europos komisija tuo klausimu turėtų padirbėti. Ačiū pirmininkė, ponas Mulderis sako, aš irgi sveikinu pranešėjo pastangas pasiekti kuo platesnį konsensusą. Manau, kad prieglopščio e, požiūrių tai yra labai svarbu, nes ta tema be galo kontroversiška ES. Kuo daugiau kompromisų rasime, tuo geriau. Dabar žvelgiu į pakeitimus. Manau, kad reikia ieškoti geresnio apibrėžimo. Kai kuriuose pakeitimuose jau apie tai yra kalbama, turėtume aiškiau apibriežti skirtingas kategorijas. Nematau jokios priežasties kodėl stažuotojai turėtų būti neįtraukti. E, universiteto absolventai, stažuotojai turėtų mokytis iš ES. Ir e, jeigu mes e, nesileisime jų, tai jie tarsi su kitais prekybiniais blokais ir aš manau, kad mes turim suprasti, kad mums patiems yra naudinga tokius žmonės įsileisti, jeigu jie to nori. Aš e, pasisakau už e, trejus metus e, ir nenoriu, kad tai būtų pratesta. Europos komisijos dokumentus apie tai aiškiai pasakyta. Dėl šeimos narių, šeimos nariai turėtų būti traktuojami taip pat kaip ir paraiškos tiekėjas. Ir atitinkamas asmo turi žinoti aiškiai, ar jis gali įsivežti šeimą ar ne ir tada turim e, galvoti, kokias teisės tiems asmenims suteiksime. Man atrodo, kad mes galim suteikti tokias pateisės. Kitas prieštaringas elementas. Kiek atitinkamas žmogus turi dirbti vieną ar kitą bendrovę, ar šešis mėnesius, ar dvylika mėnesių. Manau, kad abiem atvejais yra argumentų plus ir minus. Manau, kad reikėtų ieškoti gal kažko konsenso, gal devyni mėnesiai būtų tinkamas laikas. Manau, kad e, ir 6 mėnesius, ir 12 mėnesių galima apginti kaip e, logišką sprendimą. Bet e, aš manau, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti apie tai, koks ryšys yra tarp asmens ir bendrovės, nes neretai būna žmonės laisvai samdomi. E, ir tas darbo laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas aiškiamis labai sąlygomis. Kai leidimas išduodamas vienai valstybei ar vienai bendroviai, jeigu ta bendrovė turi savo uh, filialų kitose valstybėse, tai tas leidimas dirbti turi būti suteikiamas ir tiems kitiems filialams, jeigu nėra pažeidžiami tik tai ES teisės aktai. Ja, das ist ein schwieriges Feld. Ähm, und es dreht sich alles um die Begriffe und diese. Dėkoju. Na, mes iš tiesų aptarėme labai delikačią sritį. Pakeitimų buvo sulaukta daugybė, visi stengiasi teikti jiems atrodančias tinkamiausias formuluotės. Žodino klausimas yra labai svarbus. Vokiškame tekste, pavyzdžiui, yra kalbama apie e, mokinius, profesi, prof, profesijos besimokančius žmonės. Ir direktyvoje mes taip pat tokią savoką turime. E, turi būti numatyta, kad e, savo stažuotės pabaigoje toks mokinys gaus diplomą ir panašiai, tai toliau ir panašiai. Tokiu atveju mums gali kilti tam tikrų abejonių dėl apibrėžimų. Kiti siūlė visai šios savokos atsisakyti, o kalbėti apie darbuotojus apskritai. Tačiau man atrodo, kad deontologinių požiūrių ar etikos požiūrių būtų normalu paminėti tos žmonės, kurie gal didesnių mokslų išeiti nespėjo, kurie turi vidurinio mokslo diplomą ir nori mokytis profesijos. Tiesiog e, turime labai aiškiai formuluoti dokumento tekstą, aiškiai pasirinkdami savokas. Kol aiškių savokų nėra, diskusijos turėtume palikti atviras, tačiau nieko kategoriškai nespręsti. Turime žvelgti į tai, kas seks po mūsų priimtų sprendimų. Pavyzdžiui, žmogus, kuris turi diplomą, atras save šiame dokumente. Tačiau čia mes kalbame apie visą eilę specializacijų. Pakeitimai man irgi atrodo labai painus ir sudėtingi, kad dėl trečiųjų šalių piliečių kaip su tais piliečiais, kaip ir ankstesnio dokumento nagrinėjimo atveju, kurie jau gyvena, kurie yra trečių šalių piliečiai, tačiau gyvena Europos Sąjungoje. Vėlgi, kažin ar čia bereikia išradinėti dviratį. Kai dėl laikotarpio aš pritariu šešių mėnesių leidikotarpiui, e, tačiau irgi tai dar yra diskutuotinas klausimas. Turime turėti aiškės taisyklės susijusias su darbo užmokesčiu, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Uh, dėkoju, toliau ponas Bronks. Taip, dar turime šiek tiek laiko ir uh, po to suteiksime žodį ponui Jekolino. Right, Taigi, pratesime tai, ką pasakė uh, Antrasis pranešėjas, valstybės narės turi teikti pirminybę savo darbuotojams. Perkelimai vid, bendrovės viduje e, labai dažnai vykdomi neatsižvelgiant į tai, kad labai dažnai bendrovės darbuotojai, dirbantis vienoje e, šalyje, net nežino apie galimybę e, dirbti kažkur kitur. Tokie perkelimai iš tikrųjų yra blogiausia legalios migracijos forma. Nes migrantas ne, dažnai neišreiškia noro migruoti. Bendrovės tiesiog pasinaudoja šia, šiais perkelimais tam, kad patys koreguotų migracijos srautus taip, kaip joms yra naudinga ir taip jos tiesiog patenkina samo, savo godumą. Dėkoju, o dabar pono Jekulino, mūsų pranešėjai sutikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Labai dėmiai klausiausi kolegų ir manau, kad jų pastabos buvo labai vertingos, kadangi suteikė nemažai peno talesniems pamastymams. Niekas neabejojo, jog šis klausimas yra labai sudėtingas ir labai jautrus. susitarti e, dėl subalansuoto požiūrio yra labai sunku. Mes norime steigti galimybės darbuotojams ir jų šeimos nariams. Norime taip pat, kad būtų sustiprintas e, pirmenybės suteikimo bendrijos piliečiams principas. Ir norime, kad visi šie dalykai būtų tinkamai tarpusavį suderinti. Taigi, Mes norime sukurti tokią struktūrą, kuri padėtų mums padidinti mūsų darbo našumą bei uh, gerovę. Turime pagalvoti ir apie buvimo ir darbo trūkmę, ir apie apibrėžimus. Visus šios klausimus galėsime aptarti vėliau, kaip ir minėjo kolegė, galėsime tai padaryti šiek tiek vėliau. Mums puikiai sekėsi bendradarbiauti iki šiol ir tikiuosi, kad mes dar aptarsime, ar įtraukti ar, ar neįtraukti taikymas rytis statybų sektorių. Na, aš asmeniškai turiu savo ne, nuomonę šiuo klausimu, tačiau ji nėra labai griežta, todėl man būtų įdomu išklausyti ir kolegų poziciją. Na, nepamirškime ir stažuotojų. Uh, Reikia dar pagalvoti, kiek šis dokumentas turėtų būti taikomas e, šiai darbuotojų kategorijai, nes stažuotojų irgi būna įvairių. Tikiuosi, kad e, mes galėsime įspręsti visas likusias problemas, susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Man kol kas susidarė įspūdis, jog iš esmės visi pateikti pakeitimai gali patobulinti šį pranešimą. Ir dažnai šie pranešimai atspindi e, frakcijų nuomonės arba asmeninės narių nuomonės. Field. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad sugebėjome baigti svarstyti šį klausimą laiku. Toliau procedūra. Šešėlinių pranešėjų susitikimas turėtų įvykti netrukus, jame bus e, svarstomi pateikti pakeitimai. O dabar mes galime baigti komiteto posėdį ir pradėti koordinatorių posėdį. Taigi aš dabar prašyčiau visų, išskirius koordinatorius, išeiti iš šios salės. Posėdį, o komiteto posėdį tęsime 15 valandą.